Good afternoon, ladies and gentlemen. I open. Labadiena, ponios ir ponai. Pradedu biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Visi esate gavę darbo tvarkę. Ar turėtumėte dėl jos kokių pastabų? Atrodo, kad pastabų nebus, todėl skelbiu darbo tvarkė patvirtinta ir pereinu prie antrojo darbo tvarkės punkto pirmininko pranešimai. Galite pasisakyti bulgariškai, čekiškai, daniškai, vokiškai, graikiškai, angliškai, ispaniškai, suomiškai, prancūziškai, vengriškai, itališkai, lietuviškai, e, olandiškai, lenkiškai, rumuniškai ir švediškai. E, linkiu sėkmės, jeigu norėtumėte kitą kalbą kokią kalbėti. Bet e, turite taip pat turėti galvoje, kad posėdis transliuojamas internetu. Ir e, taip pat turiu pranešti Jums, kad į mūsų sekretoriatą įsiliejo naujas narys, ponas Mauro de Oliviera šiandien jo nėra, dirba kažkur kitur. Tada trečiasis darbo tvarkės punktas, pagrindinė mūsų šios dienos posėdžio tema. Klausimas, tema decentralizuoto agentūrų biudžeto įvykdymo prieimimas, valdymas ir veiklos veiksmingumas. Šią popietę turime kviestinių svečių, taip pat ir parlamento nariai ketina pasisakyti. Bet visų pirmiausia, norėčiau suteikti žodį mūsų pranešėjui, kad jis šią temą ir pristatytų. Ponas Stavarkakis. Dėkoju, ponė pirmininkė, komisijos vicepirmininkė, kolegos, gerbėmieji svečiai. Noriu visus pasveikinti susirinkus į šį klausimą, skirtą labai svarbiai temai - decentralizuotų agentūrų biudžeto įvykdymo prieimimui valdymui ir veiklos veiksmin, veiksmingumui. Visų pirma, noriu e, padėkoti visiems kviestiniams prelegentams, kurie pasisakys mūsų darbo tvarkės numatytuose keturiuose klausimų dalyse. Man yra teko uh, e, renkti pranešimą 2010 metų agentūrų veiklos klausimais bei e, renkti e, biudžeto įvykdymo e, pranešimą už 2009 metus, kai kalbama apie agentūras. Per tas tris metus turėjau galimybę susitikti su visų, beveik visų agentūrų direktyvų, kai kuriuose iš jų lankiausi ir galėjau pats įvertinti ten atliekamą darbą. Ta patirtis ir e, artimas bendradarbiavimas sustiprino mano įsitikinimą, kad Europinės agentūros atneša pridėtinę vertę ES ir stiprina ES tapatybę valstybėse narėse. E, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūros kontekste Europos parlamentas turi galimybę užmėgsti konstruktyvų dialogą su agentūromis, su komisijos, vidaus audito tarnyba ir audito rūmais. Šis darbas atnešė didesnį skaidrumą ir geresnį vykdymo efektyvumą. Be jokios abejonės, kai kalbama apie SEPOL, uh, naujų direktorių vadovaujamas, e, jisai sugebėjo ištaisyti nemažai klaidų, kurios susikaupė per keletą metų. Nepaisant to, e, reikia pripažinti, kad pasiekta pažanga remiasi ne tik tai pateiktomis gairėmis, bet taip pat ir tuo spaudimu, kurį Sepol patyrė iš Europos parlamento ir komisijos pusės po to, kai buvo nustatyta kai kurių trūkumų. Aš tikiuosi, kad e, veikiant visiems suinteresuotiems e, asmenims e, bus pasiekta pažanga. E, veiksmingumas ir veiklos efektyvumas e, visada buvo mūsų komiteto darbo atvarkėje ir atsispindėjo mūsų rengiamuose pranešimuose dėl biudžeto įvykdymo. Parlamento vaidmuo, kalbant apie agentūrų veiksmingumą, visą laiką augo. E, mes taip pat rėmėmės įprastinę e, praktiką parengti savos iniciatyvos pranešimus apie decentralizuotų e, agentūrų veiklą. Greta specialių pranešimų, kurie yra skirti biudžeto įvykdinimams aptarti. Tuose dokumentuose mes tengiamės akcentuoti gerosios praktikos pavyzdžius bei e, pabrėžti trūkumus ir galimybės siekti tolesnio tobulėjimo. E, pranešimuose atsispindėjo teigiami ir neigiami finansinio valdymo žmogaus, e, žmogiškųjų išteklių valdymo ir kontrolės bei inspektavimo dalykų aspektai. Tuo mes tengiamės e, pagerinti decentralizuotų agentų struktūrų valdymą ir veiklos efektyvumą. Ir šia prasme aš laukiu e, tarp institucinės agentūrų darbo grupės veiklos rezultatų. E, tos darbo grupės, kurioje dirba trijų institucijų atstovai, šiandieną yra čia su mumis. Laukiu įdomios diskusijos su šios darbo grupės atstovais, ypatingai apie agentūroms iškylančius iššūkius. Be to yra vykdoma visapusiška agentūrų veiklos e, analizė, stengiamasi surasti sritis, kuriuose iškyla interesų konfliktų rizika. Aš taip pat lauksiu e, auditorumų rengiamų e, ataskaitų apie e, agentūrų išsikeltų tikslų vykdymą. ECA rengiami dokumentai e, visada buvo prieinami parlamentui ir yra labai svarbus instrumentai mūsų pačių darbe. Baigdamas noriu pasakyti, kad e, Europos parlamentas ketina ir toliau e, glaudinti savo bendradarbiavimą su agentūromis. Mes esame pasirengę teikti e, joms gairias, stengdamiesi pagerinti jų veiklą. Dabar norėčiau savo įžanginį žodį baigti ir norėčiau pakviesti pasisakyti mūsų kviestinius prelegentus ir komiteto narius. Ačiū labai. Po bendros įžangos perėsime prie pirmosios seminaro dalies, klausimų dalies ir pirmiausia kviečiu auditorumo atstovą, poną Aušį. Taip pat Ana Jensin sveikinu, kuri atvyko į mūsų klausimus ir taip pat komisijos vicepirmininkas sveikino atvykusį į mūsų posėdį. Na ir galiausiai dar norėčiau pasveikinti ir tarybos atstovus. Įsivaizduoju, kad jų pasisakymai bus patys įdomiausi, nes mums labai rūpi, ką apie tai mano tarybos atstovai. Taigi pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Aušy. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas, 20 minučių jums skiriama. Pone pirmininkė, man labai malonu šiandieną dalyvauti šiame susitikime ir kartu su kolegomis aptarti agentūrų valdymo, efektyvumo klausimus. Kaip žinome, išgyvename finansinę krizę, kuri mūsų neapleidžia. Ir aš manau, kad labai svarbu, jog Europos žmonės žinotų, kad egzistuoja tokie tarp instituciniai įsipareigojimai siekiai aptarti klausimus, kurie yra susiję su vertingų pinigų panaudojimu ir efektyvę administravimo sistema. Iš viso yra 48 agentūros, įskaitant ir vykdomasias agentūras, 1,7 milijardo eurų yra bendras, bendros jų įplaukos, juose, juose dirba 8 tūkstančiai žmonių. Tai yra nedaug, kalbant apie bendrai ES biudžetą, bet vis tiek tai yra ne, nemenka dalis, kalbant apie administracinį ES biudžetą. Aš perėmiau agentūrų klausimą praeitais metais, ponė pirmininkė, ir kadangi aš dirbau privačiame versle, man pirmiausia kilo klausimas, ar savo pinigus taip leiščiau, ar galėčiau tokiu būdu prisidėti prie tarp institucinės darbo grupės, kuri, kurios tikslas užtikrinti, kad agentūros dirbtų geriau ir efektyviau kaštų prasme. Kaip sakė ponas Tavrakakis, tai yra pasakytina apie kiekvieną agentūrą, taigi aš ir aplankiau jas visas. Puikiai bendradarbiavome su komisaro Šep, Šepčiavimi, su jo kolegomis tarp institucinėje darbo grupėje. Vyksta puikus bendradarbiavimas Europos parlamento delegacija. Uh, E, kuri irgi dirba mūsų darbo grupėje. Mes auditorumuose atlikome dvi studijas, vieną dėl kaštų matmenų, kitą dėl interesų valdymo. Ir rezultatai bus greitai paskelbiami. Kaštų matmenų e, studija, studijos projektas jau parengtas, puikiai bendradarbiavime su komisijos nariais, parlamentarais, taip pat 22 agentūrų vadovais kurias e, analizavome. Tai yra puikia galimybė ir netaip dažnai pasitaiko tokios galimybės, kai komiteto nariai irgi gali išsakyti savo nuomonės apie tai, kaip dirba tos agentūros. Na ir tikrai atsižvelgiant ir mūsų institucijų nepriklausomumą, turiu pasakyti, kad tikrai mes vis tiek atsižvelgsime į parlamentarų nuomonės. Pone pirmininkė, Jums leidus norėčiau paliesti tris klausimus. Pirmiausia, agentūrų valdysena, antras, agentūrų veikla, na ir trečias klausimas, agentūrų biudžetas. Kalbant apie agentūrų valdyseną. Pagal geriausią įmonių valdysenos kodeksą valdyba neturėtų būti labai didelė, ji turi būti suvaldoma. Kai kurių agentūrų valdybos, jose yra 90 asmenų. Vidutiniškai 47 asmenys sėdi valdyboje. Valdybos susitinka tris kartus per metus ir posėdžiauja. Pone pirmininkė, agentūros yra autonomiškos institucijos, tokiam tikslui jos ir buvo sukurtos, tačiau manau, kad viešajame sektoriuje autonomiškumas turi būti sudarintas su efektyviu valdymu. Pone pirmininkė, komisaras pateikė pasiūlymų ir mes su juo kalbėjomės apie tai, kaip būtų galima parengti naują agentūrų valdysenos modelį, trijų lygmenų modelį, kur didelė valdyba, valstybių narių dalyvavimas išsaugojamas, bet egzistuoja, egzistuotų ir antras vykdom, vykdomo, vykdomosios valdysenos lygmuo, tam, kad agentūros vyriausi valdytojai gautų geresnį valdysenos, efektyvesnį valdysenos modelį savo agentūrai. Kalbant apie agentūrų veiklą, ponė pirmininkė, mes audito rūmuose, audito rūmuose uždavėme savo klausimą, kiek personalo narių agentūrose dirba tie, ties administraciniais klausimais, o ne konkrečia veikla. Į tą klausimą nėra lengva atsakyti, kadangi demarkacinė linija tarp administracinių darbų ir kita vertus konkrečios agentūros veiklos yra sunkiai nubrėžiama. Taigi, galiausiai mes susumavome visus skaičius ir pamatėme, kad daug žmonių dirba ties žmogiškų išteklių finansų klausimais, tai yra administraciniais grinai klausimais. Bendrai Vidutiniškai 22 procentai agentūrų darbuotojų dirba administracinius darbus. Kai kuriuose vietose yra iki 36 procentų tokių darbuotojų. 12 procentų kai kuriuose stambesnėse agentūrose dirba administracijoje darbuotojų. Tačiau, aišku, tai neatspindi visapusiškai susidariusios situacijos, kadangi sudėtinga pasakyti, kas yra administracinis darbuotojas, o kas ne. Ta linija, kaip sakiau, nėra labai iški. Tačiau mano pateikti skaičiai yra tie, kurie bent jau kažkiek atspindi susidariusią padėtį. Aš, ponė pirmininkė, matyt, privalėčiau užduoti klausimą, kodėl taip yra ir bandyti kažkaip į tą klausimą atsakyti jums ir jūsų kolegoms. Biurokratija yra viena iš priežasčių. Iš esmės, biurokratija augina biurokratiją ir aš ant savo darbo stalo turiu dokumentą, kurį gavau iš agentūros, kur sakoma, kad administracinės procedūros tam, kad būtų užsakyti šeši podeliai kavos e, konkrečiam posėdžio agentūroje, yra susijęs su didelė administracinė, dideliu administraciniu darbu. Septynių dokumentų reikia tam, kad būtų užsakoma ta kava. Dvylika parašų reikalinga surinkti, kad būtų užsakyta kava į posėdį. Taigi, ponė pirmininkė, iš principo galime įsivaizduoti, kiek papildomai tai, tai kainuoja, kiek kainuoja tos procedūros. Pone pirmininkė, aš manau, kad įmanoma būtų įvertinti tuos vidinius procesus, kaip daro pačios privačios įmonės ir bandyti išsiaiškinti, kaip būtų galima sumažinti nereikalingą biurokratiją, nes ji daug kainuoja mokesčių mokėtojams. O tai ypatingai ne, nepalanku esant susiklošiusiai padėčiai. Uh, Tačiau, aišku, e, ne, ne visur tokia yra situacija. Agentūros paprastai yra nedidelės institucijos, 15 agentūrų. 15 agentūroje dirba mažiau nei 50 žmonių. Kai kurios agentūrų biudžetas mažiau nei 20 milijonų eurų. Ir vis tiek tenka joms susidurti su sudėtingomis finansinėmis viešų pirkimų procedūromis, kurios būtų kur kas tinkamesnė stambesnėms ES institucijoms. Aš manau, kad būtų galima supaprastinti tas procedūras ir tai būtų puikia galimybė ir šiam komitetui pasvarstyti, kaip būtų įmanoma supaprastinti procedūras ir įvesti naują finansinį agentūrų reglamentą, kuris priimamas po to, kai priimamas ES finansų reglamentas. Karlos Montalvo kuris kalbės e, po manęs, daugiau papasakos apie tai, su kokia administracinė našta susiduria agentūros dėl įvairių reglamentų ir taisyklių, kurios egzistuoja. Aš žinau, kad yra daug valios sureguliuoti situaciją. Ta bando daryti visi veikėjai, visos agentūros ir institucijos. Dar vienas dalykas, ponė pirmininkė, jums leidus, norėčiau pakalbėti apie agentūrų biudžetus. Tradicinis veiklos vertinimas yra gan įprastas. Paprastai yra vertinama, kiek biudžeto skiriama administracijai. Jeigu skaičius yra didelis, puiku. Uh, Jeigu biudžeto lėšos nėra tinkamai panaudojamos, tuomet jie yra kritikuojami. Tai reiškia, kad, na, tarkim, tėvas 500 eurų duoda sūnui, kad nusipirktų dviratį. Sūnus neina į parduotuvę ir nusiperka jį už 400 eurų ir jam lieka 100 eurų. Mūsų įprastinėme gyvenime mes tik tai tą sumą pasveikintumėme už tai, kad jisai sugebėjo įsigyti dviratį pigiau. O viešajame sektoriume dėja yra kitaip. Žmogus kritikuojamas dėl to, kad sugrįžta su šimtu eurų, kuriuos sutaupė. Kaip drįsti dabar čia ateitis pas mane, aš tau daviau pinigus ir tu privalėjai juos visus išleisti. Taigi, ponė pirmininkė, aš manau, kad mums reikia geresnių rodiklių. Audito rūmai vertina 11 skirtingų rodiklių susijusių su biudžeto valdysena. Aišku, mums reikalingi ir veiklos rodikliai tam, kad būtų galima realiai įvertinti agentūros darbą ir tą turėtų padaryti nepriklausomi vertintojai. Matyt, įmanomi ir radikalesni sprendimai biudžeto atžvilgiu ir daugelis valstybių tą ir daro dabar, esant finansiniai kriziai. Pone pirmininkė, agentūrų biudžetai, bet kokių kitų organizacijų biudžetai yra štai kokie. Praeitų metų biudžetas plus pro procentas. Praeitų metų biudžetas grindžiamas ankstesnių metų biudžetų plus atitinkamas procentas. Ir per eilę metų tas procesas sąlygoja tai, kad atsiranda atotrukis tarp to, ką daro agentūra ir kiek jai reikia tam lėšų. Aš manau, kad reikia įsitraukti atitinkamą procesą ir atkurti tinkamą biudžetą, kad būtų įvertinti agentūros realūs poreikiai. Ir tas procesas, ponė pirmininkė, būtų toks, kurio nereiktų daryti kasmet. Bet jeigu jisai būtų padarytas gerai vieną kartą, įvertinant realiai agentūros poreikius, tuomet e, tai būtų labai naudingas dalykas. Ir finansinėje krizėje turėjome žiūrėti, kur būtų galima sutaupyti ir nepadaryti neigiamos įtakos agentūros poreikiams ir agentūros rezultatams. Pone pirmininkė, per pastaruosius metus aš daug ką sužinojau apie agentūras. Aš manau, kad jos yra reikalingos, manau, kad jų mandatas yra stiprus, aš manau, kad jos gali nepriklausomai ir tinkamai atlikti savo darbus viešajame sektoriuje. Aš manau, kad tą darbą jie, jos paprastai gerai ir atlieka ir tai yra labai svarbi ES dalis daugeliu žmonių. Aš manau, kad dirbdami iš vien galėtumėme taip pat daugiau dėmesio skirti tam, kad pinigai būtų vertingai panaudojami ir kad procedūros būtų supaprastinamos. Uh, Pone pirmininkė, man buvo labai malonu kreipti šiandieną į jūsų komitetą. Mielai išklausysiu jūsų klausimų ir dėkoju už laiką ir dėmesį. Labai ačiū. Jūs mane labai sudominote, kada bus e, išspausdintas jūsų pranešimas, jūsų ataskaita. Nesu visiškai tikras, tačiau vasario mėnesį išeisiu iš audito rūmų ir tikiuosi, kad e, vidinis darbas iki to laiko bus baigtas. Išspręsime interesų konfliktų klausimus. Taip pat e, yra parengta 17 projektų dėl kaštų metmenų ir tikimės, kad darbai bus baigti šioje e, srityje vėliausiai iki kitų metų antro ketvirčio. Taigi įtrauksime į 2011 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą mūsų nustatytos tyrimus. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu poniai Aniai Jensen, kur yra EP delegacijos tarp institucinėje darbo grupėje decentralizuotų agentūrų klausimų pirmininkė ir nuolatinė biudžeto kontrolės komiteto pranešėja agentūrų klausimais. Dešimt minučių jums. Ačiū, Janai. Aš tiesą pasakius pavaduoju Jutą Hauk, kuri yra šios tarp institucinės darbo grupės vadovė, tačiau e, šiuo metu jos nėra. Aš esu viena iš penkių narių atstovaujanti ALDE frakciją šioje tarp institucinėje darbo grupėje. Ši grupė buvo sukurta remiantis komisijos iniciatyvą E, kai buvo pasirašytas tarp institucinis susitarimas dėl agentūrų. Buvo nuspręsta, kad šis susitarimas turėtų būti peržiūrėtas, kai kurie klausimai turėtų būti aptarti. Ir ši peržiūra vykdoma remiantis AFKO komitete rengiamu pranešimu, papastamkos pranešimu. Jis yra mūsų diskusijų bazė. Mes aptarėme kai kurios klausimus, apie kuriuos kalbėjo ir ponas Ošy. Tačiau mūsų diskusijos prasidėjo daug anksčiau, tai yra agentūrų kūrimo fazėje. Kodėlgi mes e, turime dabar tarp institucinę darbo grupę. Todėl, kad Europos parlamentas jautė, kad e, agentūrų skaičius didėja ir mes prarandame e, supratimą, kiek jų yra, kiek jų veikla reiškia mūsų biudžetui, kokie yra ištekliai ir taip toliau. Taigi būtent šį klausimą aptarėme pirmiausiai, vyko labai įdomus debatai dėl buveinės pasirinkimo. E, parlamentas susidarė tokį įspūdį, kad reikėtų apsvarstyti būtent šį klausimą mes pastebėjome, kad kartais buveinė yra pasirenkama nepatogiai pačiai agentūrai, nenaudingai. Taigi iškėlėme klausimą, kodėl nereikėtų įsteigti agentūros ten, kur esama tam tikrų tradicijų. Pavyzdžiui, geležinkelio agentūra dabar yra Fronten Valančin. To, tokio, tokiame regione, kur geležinkelių infrastruktūra retėja. Būtų protingiau tokią agentūrą steigti kitoje vietoje, kur būtų galima naudotis patogią infrastruktūrą, um, prieiga prie oro uostų ir taip toliau. Debatuose kiek kritikuojama tarybos e, pozicija, aptariant e, agentūros buveinės klausimą. Dažnai agentūrų direktoriams labai sunku išspręsti kai kuriuos klausimus būtent dėl agentūrų buveinių. Tačiau mes nagrinėjame ir kitus klausimus. Darbo grupė atsakinga už techninius klausimus parengė ištisą ataskaitą skirtą skirtingoms sritims. Mes tiesiog bandėme išnagrinėti, kokia yra situacija, kokius pasiūlymus galėtume parengti ateičiai. Dabar mes jau bai, beveik baigėme šią ataskaitą, kurioje atsiskleidžia agentūrų dabartinė būklė, taip pat pateikiami mūsų pasiūlymai. Mes dar visiškai nesutarėme, ko, kaip turėtų atrodyti galutinė mūsų ataskaita ar pranešimas, tačiau vis dėlto mm, galbūt reikėtų parengti e, ketinimų e, memorandumą arba parengti išsamesnį pranešimą, kuris pateiks e, daugiau informacijos apie mm, tai, kokia yra e, situacija šioje srityje. Aš nesu tikra, ar mums pavyks baigti savo e, ataskaitą iki, iki šių metų pabaigos, tačiau e, dabar vyksta baigiamieji darbai rengiant šią ataskaitą. Taip pat mes aptarėme ir valdymo klausimus, tokius klausimus, kaip reikėtų surasti bendrą valdymo strategiją, ypač e, tose trišalėse agentūrose, kurias sudaro socialiniai partneriai, kur 90 e, žmonių e, dalyvauja valdyboje, kaip buvo kalbėta. Šį klausimą taip pat kelsime bandydami ieškoti atsakymo, taip pat aptariami valdymo bei finansavimo klausimai. Taip pat bandome atsakyti į klausimą, galbūt reikėtų numatyti tam tikrą struktūrą komisijoje arba numatyti bendradarbiavimo valdymo srityje tarp agentūrų struktūrą. Galbūt e, mažos agentūros, kurios turi taikyti personalo reglamentą, finansų reglamentą galėtų ieškoti klausimų įkylančius, kla... galėtų ieškoti atsakymų įkylančius klausimus. Aišku, šios problemos turėtų būti išspręstos. Agentūros yra sukurtos siekiant, kad sprendimus būtų galima priimti paprasčiau, kaip pavyzdžiui, maisto produktų saugumo agentūra turėtų sugebėti greitai reaguoti į galvijų spongiforminę encefalopatiją. Ir reikia sukurti tokius kriterijus, kuriais remiantis būtų galima nustatyti, ar situacija yra pavojinga ar nepavojinga. Ir svarbiausias tikslas yra užtikrinti maisto saugumą be jokio politizavimo. Tačiau atskaitomybės klausimas vėlgi iškyla šiame kontekste. Mes turime ieškoti sprendimų tiek parlamente, tiek taryboje. Apie atskaitomybę galima kalbėti ir biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūroje. Aišku, specializuoti komitetai taip pat turėtų kartais kreiptis į agentūras ir panagrinėti, kokia veikla agentūros užsima. Pavyzdžiui, aplinkosaugos komitetas aktyviai jau dirba šioje srityje. Nemanau, kad reikėtų iškviesti į teismą e, kažkokios agentūros direktorių, tačiau turėtume akcentuoti politinę atsakomybę. Šis klausimas yra itin svarbus. Ataskaita taip pat e, aptariami klausimai įdomus šiam komitetui dėl ataskaitų teikimo reikalavimų, dėl personalo, pavyzdžiui, kur ponė Greslė e, reikalavo, kad pavyzdžiui, mes turėtume turėti informaciją apie pagal sutartį dirbančius darbuotojus, todėl kad jų yra daug. Taip pat reikia aptarti klausimus susijusius su biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Galbūt reikėtų panagrinėti ir tų agentūrų situaciją, kurios nėra finansuojamos iš ES biudžeto, tačiau e, kurių finansavimui skiriami mokesčių pinigai. Manau, kad e, šie klausimai turėtų būti įtraukti į ateities e, procesus. Ir ateityje rengiamą ketinimo memorandumą. Aš e, tikiuosi, naudingų diskusijų ateityje, tikėdamasi, kad e, mums pavyks susitarti, kaip spręsti agentūrų problemą. Ačiū. O dabar perduosiu žodį tarybos atstovui, ponui Černiuk. Jie teisingai ištariau pavardę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėmėji. Parlamento nariai, ponė komisijos nariai, kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti pirmininkui ir pranešėjui už galimybę mums dalyvauti šiame biudžeto kontrolės komiteto posėdėje ir klausime. Mes aukštai vertiname galimybę padiskutuoti dėl tų labai svarbių klausimų susijusių su agentūrų vaidmeniu ir padėtimi ES kontekste. Aš pats esu deleguotas pirmininkaujančios šalies techninėme lygmenyje dalyvauti tarp, tarp institucinės darbo grupės veikloje. Aš kalbu apie uh, tarp institucinę darbo grupę skirtą reguliavimo agentūroms prižiūrėti po e, to, kai komisijos pirmininkas 2008 e, m. gegužės mėnesį paragino sukurti tarp vyriausybinę grupę, joje e, pradėjo dirbti tarybos, komisijos ir parlamento atstovai, kurių tikslas yra panalizuoti klausimus susijusius su reguliavimo agentūrų steigimu ir veikla. E, taryba toje darbo grupėje e, yra atstovaujama pirmininkaujančių šalies ir dviejų pirmininkaujančių šalių atstovų. E, taryba dalyvaudama darbo grupės veikloje nori prisidėti prie esančių agentūrų veiklos įvertinimo, remdamasi tais kriterijais, kuriuos taryba nustatė 2008 m. Liepos 17 d. ir e, nori pabandyti sukurti e, tam tikrą bendrą e, legal, teisiškai neįpareigojančią procedūrą, kuri leistų apspręsti agentūrų vaidmenį, kaip jos yra kūriamas ir uh, likviduojamos, e, jų biudžeto, struktūros, veiklos e, ir priežiūros reikalus. Pirmajame e, politinėme susitikime darbo grupė sutarė pradėti tarp institucinį dialogą apie reguliavimo agentūras ir konkrečiai sustelkti ties tų agentūrų veiklos veiksmingumu, atskaitomybė, skaidrumu ir nuoseklumu. Trys institucijos e, pripažino, e, kad e, reguliavimo agentūros vaidina svarbu vaidmenį įgyvendinant ES politiką ir pripažino, kad šią prasme jos turėtų tapti veiksmingesnė priemonė. Iki šiol įvyko šeši politinio lygmens tarp, tarp institucinės darbo grupės posėdžiai E, nuo 9 metų kovo iki šių metų spalio mėnesio, o paskutinis toksai posėdis įvyko spalio 20 šiais metais, pirminkaujant Lenkijai. Iki šiol e, tarp e, vyriausybinė darbo grupė taip pat surengė aštuonis posėdžius techninių lygmenių. Paskutinis jų įvyko spalio šeštą dieną šiais metais. E, tarybos požiūrio į agentūrą koordinavimas vyksta pasiremiant e, bendrųjų reikalų darbo grupę. Tarp institucinės darbo grupės darbas susi, sutelktas e, ties 44 temomis, kiekvienai skirta E, atskira byla, kuri numato kritinę analizę iškilusiems problemams, e, galimų problemų sprendimų siūlymai ir e, visų tų techninių uh, Dokumentų e, analizė jau baigta ir e, darbo grupė jau pasiekė paskutinę darbo stadiją ir tarp, tarp institucinė darbo grupė e, atliko kritišką decentralizuotų agentūrų veiklos analizę, susitelkdama su ties valdysena, veikla, priežiūra sukaupta patirtimi. Mes tai padarėme pasirengdami studijomis ir pranešimais ir taip pat išorės vertinimais. E, antrame etape tarp institucinė darbo grupė aptarė ir sutarė dėl sprendimų, kurie būtų taikomi sprendžiant e, įvardintas problemas. E, tarp institucinės darbo grupės politinių lygmenių sprendžiami klausimai apima tokias temas kaip e, agentūrų sukūrimas, e, priimančių valstybių parinkimas, e, valdymo institucijų sudėtis ir apimtis, administracinė parama ir panašiai, kaip kad jau buvo paminėta. Nuo šių metų rugsėjo mėnesio tarp institucinė darbo grupė sutelkė savo darbą ties įkūrimu biudžeto žmogiškųjų e, resursų ir kitais klausimais susijusiais su e, agentūros veikla, agentūrų veikla. Tos problemos buvo aptartos e, aštuntajame techninių ekspertų E, posėdyje e, spalio 6 dieną ir politinėme lygmenyje spalio 20 dieną. 2009 m. kovo 10 e, buvo nuspręsta, kad darbo pabaigoje tarp institucinė darbo grupė turi parengti bendras išvadas. Tad šiuo metu tarp visų trijų institucijų vyksta dialogas, rengiantis e, dar vienam politinio lygio posėdžiui, kuris turėtų įvykti šių metų gruodžio pabaigoje. E, priminsiu keletą tarybos požiūrio elementų, kalbant apie agentūras. E, Ketvirtajame politinio lygio susitikime šių metų kovo mėnesį, pirmininkaujant Vengrijai, buvo akcentuoti keletas svarbiausių principų, kurie buvo paskui e, pa, patikslinti e, techniniam lygmenyje. Visų pirma, e, vienas iš principų yra, kad pasiūlymai, kurie svarstomi darbo grupėje, neturėtų būti taikomi bendrosios užsienio saugumos srities agentūrose. E, taip pat buvo pabrėžta, e, kad automatiškai e, siūlomos priemonės neturėtų būti taikomos. Taip pat buvo pabrėžta, kad norint tą veiklą tinkamai įgyvendinti, reikės konkrečių teisėkuros pasiūlymų, kurie atsižvelgtų į agentūrų specifiškumą. Na ir dar vienas principas dėl kurio buvo sutarta, kad reikia e, vengti e, visoms agentūroms taikyti tuos pačius vertinimo kriterijus. Apskritai buvo pripažinta, e, kad agentūrų vaidmuo įgyvendant ES politiką yra nepaprastai svarbus ir kad tą vaidmenį galima būtų dar labiau stiprinti. E, Taryba e, sveikina e, kitų dviejų institucijų sėkmingą veiklą darbo grupėje ir tikisi, kad tos darbo grupės veikla galės būti užbaigta kiek galima greičiau. Taip pat turiu pasakyti, kad pirmininkant Lenkijai mes stengiamės daryti viską, kad galėtume šią veiklą užbaigti iki šių metų pabaigos. Ačiū uždėmesį. Much. Ačiū ir jums. Dabar žodį suteiksiu komisijos vicepirmininkui, ponui Šepčiovičiui, kad jis išsakytų savo nuomonę, komisijos nuomonę. Jums 10 minučių. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju Jums, ponios ir ponai, pirmiausia, norėčiau padėkoti už kvietimą į šiuos klausimus. Taip pat norėčiau padėkoti ir pranešėjui ponui Stavrakakiui už puikų bendradarbiavimą. Taip pat norėčiau padėkoti ir visiems pasisakiusiesiems, kadangi iš principo mano darbas pristatyti komisijos požiūrį palengvėjo, nes, kaip matome, jau yra daug e, tokio bendro vertinimo, kaip mes e, matome agentūras, kaip e, jos galėtų dirbti efektyviau ateityje. Manau, kad e, pažvelgus į agentūrų vaidmenį, akivaizdu, kad tas vaidmuo yra labai svarbus. Pirmiausia, jos prisideda įgyvendinant ES politiką. Taip pat padeda visoms institucijoms ir ypatingai komisijai susitelkti ties pagrindiniais politiniais klausimais. Taip pat jie, jos padeda priimti sprendimus ES teikiant ekspertinės žinias europinių nacionalinių lygmenių. Tai taip pat leidžia sustiprinti bendradarbiavimą tarp ES ir Euro, Euro, ES ir jos valstybių narių. Dar vienas dalykas yra, kas yra irgi labai svarbu, ES matomumas valstybėse narėse. Nes, kaip žinome, agentūros yra įkurtos įvairiose valstybėse narėse. Na, ir visgi manau, kad reiktų pabrėžti vieną svarbę mintį. ES agentūrų plėtra, kūrimas nebūtinai buvo susijęta su bendra vizija apie ES valdysenos kontekste. Na ir mes su pono Aušy vienodai vertiname situaciją, jis labai atidžiai dirbo ties šiuo klausimu. Na ir dėl to, dėl to ir buvo įsteigta tarp institucinė darbo grupė 2009 metais, jos pagrindinis tikslas – dar kartą pabandyti pagerinti agentūrų darbą ir valdymą, kadangi penktaisiais metais bandėme tą padaryti. Tas darbas nesibaigė sėkmingai ir dabar manome, kad su tuo antruoju bandymu mums pavyks galiausiai pasiekti bendrą požiūrį, susitari, susitarti tą supratimo protokolą, ketinimų protokolą ir bus parengtas bendras dokumentas, kuriame būtų išsakyti principai, kaip būtų galima pagerinti agentūrų darbą ateityje. Ir aš tikiuosi, kad tas dokumentas ir atspindės visų trijų institucijų nuomonės. Institucijų, kurios turi suvaidinti svarbų vaidmenį, kalbant apie agentūrų valdymą. Tai yra Europos parlamentas, taryba ir Europos komisija. Na ir aš manau, kad e, šiandieninėme kontekste, atsižvelgiant į ekonominę sudėtingą padėtį Europos Sąjungoje, tos pastangos tampa dar reikšmingesnės nei bet kada anksčiau. Nes iš mūsų daug ko tikimasi, mes to paties turime tikėtis iš agentūrų, jos turi dirbti efektyviau, daugiau dėmesio skirti tam, kaip bendrai būtų galima pagerinti agentūrų funkcionavimą ir jų darbo efektyvumą. Dabar grįšiu prie tarp institucinės darbo grupės. Po labai intensyvaus darbo, kuriam prireikė nemažai pastangų, ekspertinių, techninių lygmenių, taip pat ir politinių lygmenių darbas vyko labai efektyviai. Norėčiau padėkoti parlamento uh, nariams, kurie dirba šioje darbo grupėje, taip pat ir pirmininkaujančiai, pirmininkausiams valstybėms, kurios e, dalyvavo, ypatingai Lenkijai, kadangi pirmininkaujant Lenkijai diskusijos smarkiai pasistumėjo į priekį. Taigi tos darbo grupės e, dėka mums pavyko atlikti kritiškai reikšmingą analizę surasti stipresias pusės ir silpnesias agentūrų darbo pusės. Taip pat turime konkrečių pasiūlymų, kaip būtų galima patobulinti agentūrų darbą. Kaip sakiau anksčiau, tie pasiūlymai dažnai atitinka rekomendacijas, kurias pateikė Europos parlamentas arba audito rūmai, atsižvelgiant į agentūrų biudžetų vykdymų procedūras. Ir turiu pasakyti, kad Kalba eina apie įvairius dalykus, agentūrų e, valdyseną, kaip agentūros veikia ir kaip būtų galima prižiūrėti jų darbą. Ir aš pateiksiu keletą pavyzdžių, konkrečių pasiūlymų. Pirmąjį pristatė ponė Jensen. Akivaizdu, kad naujosios agentūros turėtų būti steigiamos tik tuo met, kai atliekama objektyvi poveikio vertinimo analizė ir pasirenkamas tinkamas, pasirinkama tinkama agentūros buveinė. Taip pat visos agent, visų agentūrų steigiamieji aktai turi būti susijęs su įvertinimo arba peržiūros straipsniu. Tai reiškia, kad kas penkerius metus reiktų per, peržiūrėti uh, agentūros mandatą. Jeigu mandatas įgyvendintas, ar reikalinga agentūra dar penkeriems metams, ar galbūt reikia keisti agentūros darbą, veiklą, aš manau, kad reikalinga reguliari priežiūra to, kaip dirba agentūros, kokiu rezultatu jos duoda. Tokiu būdu efektyvumo lygmuo agentūrose sustiprės ir bus nuolatos prižiūrimas ir vertinamas. Manau, kad taipogi turėtumėme pamastyti apie tai, ar nevertėtų sujungti agentūrų. Tuo atveju, jeigu matome, kad atitinkami uždaviniai sutampa. Ir paieškoti būdų, kaip būtų galima užtikrinti atitinkamas sinergijas, ypatingai kalbant apie mažesnės agentūras. Ir jeigu matome, kad tokia sinergija, toks darbų sujungimas leistų geriau, efektyviau dirbti ateityje, tuomet jis yra naudingas. Kaip teisingai paminėjo ponas Aušy, mes irgi manome, kad atitinkama valdymo struktūra reikalinga tam, kad būtų galima stebėti pažangą agentūroje, didinti jų efektyvumą ir veiksmingumą. Manau, kad man pritarsite, kad jeigu yra 90 asmenų valdyba, valdyti yra sudėtinga, ne tik tarybą valdybą valdyti, bet ir pačią agentūrą valdyti sudėtinga. Dėl to reikalinga ta dviejų pakopų struktūra valdyba atliktų savo vaidmenį ir ta vykdomoji valdyba stebėtų darbą, atliktų kasdienius darbus, vadybinius uždavinius, kurie turi būti atliekami tokiu lygmeniu. Dar vienas klausimas. Veiksnys kuris negatyviai įtakoja agentūros darbo efektyvumą. Agentūrų valdybose atstovų kaita yra labai didžiulė. Aišku, mes suprantame, kad naujiems valdybos nariams prireikia laiko, kad jie išmoktų dirbti, įsilietų į tą darbą. Ir manome, kad kalbant apie išorės santykių strategijas, išorės agentūros išorės dar, darbų srityje matome, kad gan dažnai imamasi atitinkamų iniciatyvų ir skiriasi nuomonės, ypatingai jeigu tai yra komisijos arba tarybos agentūra. Jeigu mes vieningai kalbėtumėme su savo partneriais, išorės partneriais, aš manau, kad tuomet tas darbas tarp tarybos, komisijos, parlamento ir agentūrų būtų kur kas darnesnis. Kaip teisingai pažymėjo ponas Aušy, tarp institucinė darbo grupė pritarė tam, kad agentūros turėtų pagerėti vidaus planavimas ir įplaukų vertinimas, tam, kad e, nebūtų perkeliamos, tas perkelimų, perkelimų lėšų lygis smarkiai nedidėtų. Taip pat atsiskaitimo uh, prievolės turėtų būti suderintos. Agentūra turėtų teikti kasmetinę ataskaitą. Tokiu būdu irgi mes manome, kad administracinė našta sumažėtų. Taip pat agentūrų veiklos rezultatai turėtų gerėti, reikalingi veiklos rodikliai. Daugiametės darbų programos turėtų būti tvirtinamos ir tos programos turėtų būti susijėtos su biudžetais. Taip pat reikalingas pagal veiklą pagristas biudžetas. Tai būtų kur kas efektyvesnis, leistų efektyviau dirbti agentūroms ir tas vadybinė, ta vadybinė priemonė tikrai būtų labai naudinga. Dabar kalbant apie tai, ko sieksime ateityje, aš labai didžiai išklausiau ponios Jensen ir kolegos iš e, pirmininkaujančios valstybės, pono Černiuko, nes tiesa, kad spalio 20 dieną mes susitarėme paspartinti procesus ir bandyti jį užbaigti bendru dokumentu, bendru ketinimų protokolu, su bendrais principais iki metų pabaigos. Tai būtų labai svarbus proveržis ir manau, kad tas dokumentas taptų labai svarbiu, svarbia medžiaga, referencinė medžiagą, ypatingai jeigu bus mąstoma, tarkim, kurti naują agentūrą arba peržiūrimas veikiančios agentūros darbas. Taigi, gruodžio pirmąjį vyks, bus užbaigti techniniai darbai ir mes tada bandysime pažiūrėti, kaip tuos principus, tas išvadas būtų galima konkrečiai gyvendinti. Nes tikrai į tą darbo grupę buvo įdėta daug pastangų, ir bendrai buvo įvertintos problemos, taigi tos darbo grupės rezultatais reikia pasinaudoti ateičiai. Pone pirmininkė, pabaigai dar norėčiau padėkoti kolegoms tarp institucinėje darbo grupėje iš parlamento ir tarybos bei komisijos, taip pat auditorumų nariui, ponui Aušy, už puikų bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkoju. Dabar turime pusvalandį diskusijoms. Galbūt pranešėjas norėtų pasisakyti, išklausęs įvairių institucijų pasisa atstovų pasisakymų. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems kalbėjusiems. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad mes visi puikiai suvokiame, koks svarbus yra decentralizuotų agentūrų vaidmuo. Kiekvienas iš mūsų žino, kad e, reikalingas ir mūsų pačių įnašas, kad būtų pagerinta agentūrų veikla. Taip pat noriu pabrėžti, kad aš labai džiaugiuosi, jog visi kolegos e, sutinka, kad decentralizuotų agentūrų vaidmuo yra labai svarbus. Turime stengtis ieškoti atsakymų, kaip tos agentūros galėtų veikti kuo efektyviau. Ačiū, ponas Gajeris. Ačiū, ponia pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien vyksta klausimai šią temą. Visada naudinga į diskusijas įtraukti ir keletą faktų, juo labiau, kad mes Europos parlamente dažnai nesiremiame faktais, diskutuodami. Debatavome su biudžeto komitetu, svarstydami, kur, kuriuose srityse galima sutaupyti, Ir atsakymas buvo paprastas - agentūrų srityje, tačiau nebuvo paaiškinta, kokios agentūros turėtų taupyti, kaip reikėtų keisti profilį, kokie taupimo metmenys turėtų būti ir taip toliau. Taigi praeitie dažnai į klausimą, kur galima taupyti, gaudavom paprastą atsakymą - agentūrų sąskaitą. Tuo tarpu Džiugu, kad dabar kalbame e, apriepdami platesnės temas, nei tikėjausi. Aš nekartą atkreipiau jūsų dėmesį į audito rūmų ataskaitą ir ją teisingai supratau, ponas Ošy kalbėjo apie 17-ąją šios ataskaitos redakciją. E, šis faktas priverčia susimastyti, todėl pono Oši noriu paklausti, kodėl ta ataskaita yra tokia sudėtinga, kad net 17-ąją jos redakciją reikėjo parengti. Antrasis klausimas. Neskirtas kuriam nors ar kuriai nors e, prelegentė ar prelegentui, tačiau e, ponas Šepčovičius kalbėjo apie skirtingus tarp institucinės darbo grupės veiklos vertinimus. Ir mes e, tikriausiai šią temą dar ne kartą nagrinėsime. Todėl noriu paklausti, kaip ten su tuo buveinės klausimu. Aš nelabai supratau, koks atsakymas turėtų būti. E, nerima kelia tai, kad būtent Junktinės karalystės vyriausybė pasirinkusi Europos medicinos agentūros buveinę pasiūlė patį brangiausią įmanomą pastatą e, kaip šios agentūros buveinę. Taigi, turint omenyje, kad būtent ši vyriausybė nuolat atkreipia dėmesį į tai, kad reikėtų tausoti ES biudžetą, lėšas naudoti taupiai, pasiūlė tokį brangų pasiūlymą. Taigi, noriu paklausti, kas priima lemiamą sprendimą dėl to, kur turėtų būti agentūros buveinė. Ar nereikėtų plačiau kalbėti apie galimybę atvykti į agentūros buveinę, tačiau turėtume aptarti ir kitą klausimą. Turėtume kalbėti ne tik apie infrastruktūrą, tačiau ir apie nekilnojamo turto kainas e, tame mieste, kur ketiname įsteigti agentūrą. Ačiū, ponia Češkova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se na, ty, e, na tuto problematiku. Děkuji, pane pirmininke. Aš į šią problemą norėčiau pažvelgti truputį iš kitos pusės, e, iš Europos mokesčių mokėtojų pusės. E, aš pati anksčiau reiškiausi vietos politikoje. Ir e, aš matau, kad tarp komisijos ir atskirų agentūrų įvyko tam tikras kompetencijų pasiskirstymas. E, Visą tai e, dažniausiai reiškia, kad miestams, e, savivaldybėms, nepelno organizacijoms darbas tik tai pasunkėjo visoms organizacijoms, kurios norėjo pasinaudoti ES struktūriniais fondais. Procedūros buvo nepaprastai sudėtingos ir labai sunkios. Iš pradžių viskas buvo sukelta į Europos komisijos e, internetinį puslapį, paskui perkelta į vienos iš agentūrų puslapį, paskui tą kompetenciją ta agentūra prarado ir ta informacija iškeliavo į kitos agentūros tinklapį ir taip toliau. Visa tai yra labai bloga žinia ES piliečiams. Žiūrėdami vien tik tai į agentūrų, kurios yra įsteigtos skaičių, ir aš e, galiu tik priminti, kad e, kai dauguma agentūrų buvo kuriama, aš dar nedirbau Europos parlamente, bet vis tik dabar, žiūrėdama vietos politikos uh, veikėjo akimis, konkrečiai Čekijos Respublikoje aš užduodu klausimą, ar ateityje yra galvojama, ką nors keisti šioje srityje, ar tos agentūros ir toliau dirbs e, taip, kaip dabar dirba, ar ir vėlgi bus tam tikri pokyčiai kompetencijoje, ar sujungimai tų agentūrų ir taip toliau mes, man regis, visų pirma turėtume susimastyti, ar atskiros agentūros iš tikrųjų yra būtinos, ar galbūt e, galima būtų jas veiksmingai apjungti. Kaip ten bebūtų, ponė pirmininkė, jeigu bus tokių pasiūlymų, tai jie turėtų būti nukreipti tam, kad e, bet kas, kuris norėtų pasiremti ES e, parama, tikrai žinotų, į ką kreiptis. Aš e, dėkoju komisijos nariui, matau, kad jisai pasižymi mano e, mintis, bet e, tuo pat metu norėčiau, kad jisai glaudžiau bendradarbiautų su šio parlamento atskirais komitetais. Dar ponia Makovei. Dėkuoju, pirmininkė. Aš keletą kartų komitete ir plenarinėme posėdėje pasisakiau šią temą. Tad e, galiu e, kalbėti trumpai. E, audito rūmų pateikta informacija apie agentūrų biudžeto įvykdymą ir vykdymo patvirtinimą nėra pakankama, kad galima būtų priimti atsakingą sprendimą dėl to biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Na ir e, audito rūmų pirmininko laiškas, e, atsakymas į mūsų užklausimą aiškiai rodo, kad e, artimiausiu metu mes e, tinkamos informacijos ir negausime. Tad vienintelė išvada, kurią turėtume padaryti, yra štai kokia mums reikia daugiau informacijos. Būtina ją gauti. Na, o kalbant apie auditorumų rengiamas ataskaitas ir konkrečiai apie kaštų nustatymą, mums šio pranešimo reikia kuo galim, galint greičiau. Buvo minėta, kad jau 17 e, projektas e, šio pranešimo ar šios ataskaitos e, yra rengiamas. Aš labai maloniai norėčiau paprašyti, kad vis tik mes jį gautume tą formą, kokia jis yra surašytas jau dabar. Kitaip e, mes tikrai nesuspėsime parengti savo sprendimo dėl agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Taip pat noriu e, pasakyti, kad visiškai sutinku su komisaru Šefčiovičium, kai jisai sako, kad žvelgiant į agentūrų ateitį būtina atsižvelgti jų veiklos e, efektyvumą, jų skaičių, galbūt jų yra per daug ir tą turėtume padaryti kuo galim greičiau. Gyvename finansų ir pasitikėjimo krizės akivaizdoje. Europos piliečiai vis mažiau ir mažiau pasitikė Europos sąjungos institucijomis ir dėl to turėtume daug ką nuveikti. Mes Žinome, kad agentūroms per metus skiriama apie 750 milijonų eurų. Kas su jais atsitinka tais pinigais, kaip jie yra leidžiami, tai svarbu ES piliečiams. Kol kas netrodo, kad e, mes atsakymų į e, šiuos klausimus nesame gavę ir e, mums reikia tų e, atsakymų, galvojant apie agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Dėkui, o dabar paskutinis noriu paklausti ponas Ehrenhauser. Ačiū, noriu padėkoti ponui komisijos nariui už jo mintį apie agentūrų sujungimą. Aš manau, kad būtų galima pagalvoti apie galimybę sujungti kai kurias e, agentūras. Ir noriu paklausti auditorumo atstovo, kokias agentūras būtų galima e, sujungti ir galbūt yra kokiu nors konkrečių pasiūlymų tai padaryti. Antras klausimas dėl buveinės pasirinkimo kriterijų. Kol kas tų kriterijų nėra. Ir tiek agentūros, tiek agentūrų buveinės yra parengamos e, atsižvelgiant į e, vyriausybių vadovų pageidavimus. Ar taryba apskritai yra pasirengusi susitarti dėl tam tikrų kriterijų, uh, agentūrų buveiniai parinkti. Norėčiau išgirsti tarybos atstovo atsakymą. E, trečia, dėl valdybų. E, šį klausimą nagrinėjame mažiausiai nuo 2008 metų. Ir galbūt čia norėčiau paklausti kolegės Jensen, o kokių konkrečių sprendimo galimybių esame darbo grupėje? E, kokio apskritai atsakymą būtų galima tikėtis iš darbo grupės šiuo klausimu? Speakers, like few... Aš savo ruoštų irgi norėčiau šį beitą pridurti. Kai ką jau minėjo ponas Gajeris, mane irgi visuomet intrigavo tai, kad agentūros yra įsteigtos įvairiose vietose. Londonas, labai brangi vieta. Tačiau dažnai matome ryšį tarp agentūros buveinės ir užsienio reikalų ministro taryboje būstinės. Taigi galėtų gal tarybos atstovai pasakyti, ar tai yra tiesa ar ne. Taip pat niekas neminėjo vykdomųjų agentūrų. Dauguma agentūrų yra vykdomosios agentūros, jos įsteigtos ribotam laikui, kad įgyvendintų konkretų uždavinį. Komisaras minėjo ir aš labai apsidžiaugiau, kad jis pritartų tam, kad būtų numatytas Saulėlydžio straipsnis, bandant įvertinti, ar agentūros reikalingos dar ar ne. O dėl vykdomųjų agentūrų nuo 2004 metų, man atrodo, yra įmanoma. Įvertinti, kiek, kada yra jos užbaigs įgyveninti savo vaidmenį. Taigi, uh, Norėčiau sužinoti, kiek yra vykdomųjų agentūrų, kurios vis dar veikia, nors yra įgyvendinusios savo darbus ir kiek komisija ketina jų uždaryti. O dėl to, ką sakė ponia Makovei, norėčiau, kad audito rūmai pasisakytų apie tai, kad e, ponia Makovei nusiskundė, kad informacijos nėra pakankamai gaunama, tai galbūt geriausia būtų ją pakviesti į Luksemburgą. Uh, ir tuomet jie galėtų jums užduoti įvairius klausimus. Ir taip pat man irgi įdomu, kiek ataskaitos projektų pasirodys, kol galiausiai ji bus paskelbta. Kągi, kalbėsiu šį mikrofoną. Ir pirmiausia žodį suteiksiu dar žodį prelegentams, kad jie atsakytų į klausimus, sureaguotų į pastabas. Siūlyčiau kiekvienam kalbėtojui skirti apie penkias minutės atsakymams. Ponas Aušy. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti ir jūsų kolegoms, kurie uždavė klausimus. Pirmiausia, dėl kaštų matmenų ataskaitos. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad džiaugiuosi, jog um, taip geidžiamas yra auditorių rūmų darbas ir ataskaitos. Šis, šią studiją pradėjome renkti kovo mėnesį, mes e, surinkome 6,5 tūkstančio įvairių informacijos dokumentų, kuriuos reikėjo patikrinti, palyginti. Ir taip dėl šios priežasties na, darbas yra gan sudėtingas. Taip pat yra 22, 22 audito partneriai, kai auditorumai atlieka auditą dažniausiai dirbama su vienu komisijos generalinio direktorato, o dabar kalba eina apie 22 suinteresuotas šalis, dėl to darbas yra ypatingai sudėtingas. Na ir ponė pirmininkė, paprastai vidutiniškai, kai rengiama specialioja ataskaita nuo audito planavimo memorandumo, prireikia 18 mėnesių arba 2 metų iki ataskaitos paskelbimo. Taigi mums dar liko vieneri metai. Ir aš jums ir jūsų kolegoms pasakiau, kad norėčiau, kad greičiau būtų publikuojamos konkrečios ataskaitos. Bet šiuo atveju kol kas dar laiko turime. Buvo daugiau nei šimtas pasiūlymų, pakeitimų dėl to, kad turime bendrauti su suinteresuotomis šalimis, norime parengti objektyvę, tinkamą ataskaitą. Ir, kaip minėjau, kalba eina apie svarbius dalykus, norime, kad išvados būtų teisingos, kad jos būtų suprastos, joms būtų pritarta. Bet iki praeitų metų dar nerengdavome specialių ataskaitų dėl agentūrų, tiesiog rengdavome metinės finansinės ataskaitas, o šiais metais rengiame du, spe, dvi specialiasias ataskaitas. Pirmiausia, dėl konflikt, interesų konflikto valdymo ir kitas dėl kaštų matmenų. Dėl šių, šių ataskait, šias ataskaitas užsakė ir aš atsimenu, pats dalyvavau posėdėje, kuomet parlamentarai prašė, kad būtų parengtos tos ataskaitos ir aš dėkoju už labai vertingus siūlymus. Tai leidžia man auditorumuose toliau rengti tas ataskaitas ir aš džiaugiuosi, kad yra laukiama mūsų darbo rezultatų. Ir ypatingai dėl šios ataskaitos matau didelį susidomėjimą, bet manau, kad susidomėjimas toks didelis ir dėl to, kad gan dažnai ir kalbėjausi su komisijos vicepirmininku, jo darbuotojais, parlamento nariais, taigi jau seniai yra žinoma, jog ta ataskaita yra rengiama ir mes e, tikrai irgi laukime, kuomet galėsime ją paskelbti. Taigi, tikiuosi, kad atsakiau į tą klausimą jums ir jūsų kolegoms. Pone Makovei iškėlė klausimą susijusį su 2010 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimu. Norėčiau kolegoms pasakyti, kad audito požiūris nepasikeitė šiais metais, lyginant su kuriais kitais metais. Mes rengėme ataskaitas, e, nuomonės apie tai, ar duomenys yra patikimi ir sandoriai yra teisingi, Taigi skelbėme tokią pačią informaciją, skelbsime tokią pačią informaciją šiais metais, kaip ir ankstesniais metais ir visais kitais metais. Niekas iš principo nepasikeitė. Informacija, jos kiekis nepasikeitė. Egzistuoja puikūs santykiai tarp šio parlamento pranešėjo ir audito rūmų atstovo, kuris atsakingas už agentūras. Taigi su ponu Stavrokakis, kuomet pradėjau darbą audito rūmuose dirbome puikiai ir, ir, ir tikiuosi ir su ponia Makovei bendradarbiausime. Pone pirmininkė, yra pastebėtas agentūrų darbo veiklos tobulėjimas, ypatingai samdant ir viešųjų pirkimų srityje. Ir taip yra lyginant su ankstesniais metais. Kodėl situacija pagerėjo? Dėl to, kad agentūrose yra daugiau profesionalumo. Taip pat mes su kolegomis dažnai vykstame į agentūras, padedame joms, pasakome, kokių geros praktikos pavyzdžių yra. Ir mes nesame vien tik tai auditoriai, mes taip pat turime teikti pagalbą ir paramą tam, kad darbas gerėtų. Jeigu to nedarysime, ponė pirmininkė, jeigu viskas tiesiog judėsime ratu, kiekvieni metai bus tokie patys, tuomet tai nebus tinkama mokesčių mokėtojams. Turime matyti poslinkius, e, tobulėjimą ir praeitais metais tą ir užfiksavome. Aš nekritikavau, tikru, ne, nekritikuoju agentūrų dėl to, kad jos nepakankamai panaudoja lėšas. Jūs išklausėte mano pavyzdį apie tėvą, kuris duoda pinigų sūnui dviračiui nusipirkti. Taigi aš tikrai ne, nekritikuoju agentūrų dėl to. Esu aršus kapitalistas, kuris tik ir socializmu, tikrai negalėčiau kritikuoti žmonių, kurie nepakankamai leidžia pinigus. Tai tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimą. Pirmininkas, norėčiau patvirtinti, kad e, ponia Makovei galėtų jums užduoti asmeniškai klausimų. Taip, mes su ponia Makovei jau esame bendravę, ji labai rimtai prisima šį uždavinį ir laukiu tolesnio, tolesnio puikaus bendradarbiavimo su ja. Ponia Makovei trumpai sureaguos. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponia Ušį. Taip, mes esame jau susitikę ir įvertinome tai, kiek turime laiko. Ataskaita turėtų pasirodyti kaip sakė ponas Aušys, turėjo pasirodyti spalio mėnesį tam, kad jie pasinaudotumėme biudžeto įvykdymo patvirtinimo procese, tačiau spalio mėnesį jos nesulaukėme ir nėra aišku kodėl ir gal na, netaip ir svarbu, kodėl esmė, kad ta ataskaita mums reikalinga. Ir yra skirtumų tarp ankstesnės, ankstesnių metų ataskaitos ir šių metų ataskaitos. Ankstesniais metais viešųjų pirkimų, žmogiškųjų išteklių valdymo srityje gavome daugiau informacijos, šiais metais informacijos dar neturime ir teikti, kad viskas patobulėjo, na, aš nežinau, aš norėčiau, kad mūsų komiteto nariai tikrai patikrintų ir pažiūrėtų, ar tikrai patobulėjo situacija. Pirmininkas, mes laukiame vaisingo bendradarbiavimo tarp jūsų ir audito rūmų. Pone Makovei, jeigu per kitas savaitės pasirodys tą ataskaitą, bendradarbiavimas bus geras. Nebus matyti lengva tą padaryti, bet aš manau, kad jūs galite paprašyti informacijos, kuri, kuri jums yra reikalinga iš audito rūmų. Ačiū. Pirmininkė, ponas Garis kalbėjo apie tai, kad e, dažnai e, mes matome tik arogantiškas agentūras. Tačiau kartais e, trūksta tiesiog žinių ar supratimo, kuo agentūros užsieima, o agentūros yra labai skirtingos, turime tinklų agentūrų, turim reguliavimo agentūras, yra ir vykdomosios agentūros, kurios yra kaip komisijos struktūros dalis. Yra e, daug agentūrų, kurios yra dalis tarybos struktūros, tačiau turinčios nepriklausomos biudžetus. Mes tikrai norime, kad agentūros būtų nepriklausomos, todėl kad Norime, kad agentūrose būtų priimami teisingi sprendimai, suderinti su politiniais procesais. Ar mes visada gauname naudos iš agentūrų? Pavyzdžiui, mes nusprendėme priimti sprendimą, ar e, orlaivis yra saugus ar ne. Ir tą sprendimą turėtų priimti agentūra Kölne. Vietoj to, kad 27 e, valstybių 27 skirtingos institucijos bandys nuspręsti, ar e, vienas ar kitas gamintojas gamina saugius orlaivius ar ne. Dabar tas sprendimas priimamas vienoje agentūroje. E, tačiau vis dėlto buvo pastebėta, kad centralizuotos agentūros nebūtinai reiškia pigesnio e, valdymo. Mes dabar stengiamės sutaupyti pinigus, perdodami sprendimo prieimimo galimybę į ES lygmenį. Tačiau ar iš tiesų tokiu būdu sutaupome? Uh, Biudžeto komitete bandome e, atlikti tyrimus, bandydami nustatyti, kas yra naudinga ir kiek kainuotų visas procesas, jei sprendimą priimtų kiekviena valstybė narėje. Dėl buveinės pasirinkimo kriterijų. Aš pamenu, kai buvo steigiama e, viena agentūra, IT technologijų agentūra. Aš tada paklausiau e, tarybos, kodėl reikėtų pasirinkti būtent tą e, buveinę, o ne kitą. Atsakymas buvo dėl geografinės klaidos. Aš dar kartą paklausiau, nes tuo metu e, Nicoje jau buvo kelios agentūros, tačiau vis dėlto atsakymas buvo toks. Jūs neturėtumėte kvesionuoti Europos vadovų tarybos ekonominio išmintingumo. Taigi, jei priimtas sprendimas, tai tas sprendimas yra išmintingas, jo kvesionuoti negalima. Toks buvo atsakymas į mano klausimą. Dėl susijungimo aspekto net keletas žmonių uždavė šį klausimą. Blogai tai, kad vėlgi mes negalime kvesenuoti tarybos primtų sprendimų išminties. Aišku, geografinės klaidos kriterijus neturėtų e, prieštarauti efektyvumo kriterijui. Tačiau, aišku, Mes aptarėme skirtingus kriterijus, kuriais remiantis būtų galima parinkti buveinę agentūrai. Tačiau taryba buvo sunerimusi ir nenorėjo grįžti prie senųjų agentūrų, nes tai yra e, tarsi e, senųjų taip vadinamųjų mainų strategija, kur buveinė parengama pagal tai, kad tu gavai tą, o tu gavai tą, mainais už tą ir taip toliau. Aš manau, kad aišku, tam tikroje fazėje turime užduoti klausimą, ar e, agentūrų buveinė ir turėtų likti amžinai toje ar vienoje ar kitoje vietoje. Aš manau, kad ypač tos trišalės agentūros galėtų būti sujungtos Bilbao, Dublinas ar dar koks nors miestas galėtų būti sujungti ir tokiu būdu galėtume e, ieškoti bendrų sinergijų, pavyzdžiui, pasirengdami buveinę Strasbūrę. Aišku, esama tokių galimybių. Tiesa, parlamentas e, ne visada siekia, e, nes pavyzdžiui, dėl lyčių lygybės agentūros, e, jį steigta vienoje, buvo kalbėta apie tai, kad vien, vien dalis agentūros turėtų būti ir Vilniuje, kas ir yra, tačiau darbuotojų skaičius yra šeši žmonės. Nežinau, ar tai naudinga. Audito rūmų ataskaita bus išnagrinėta ir tarp institucinėje darbo grupėje. Tai yra puikia bazė ateities bendradarbiavimui, tačiau tikriausiai apčiopiamų rezultatų rytoj nepasieksime. Dėkuoju. Dabar e, norėčiau, kad atsakytų ponas Černiukas ir galbūt pakomentuotų tai, kas buvo pasakyta apie valstybių narių tarybos išmintį. Dėkoju. Ir ponė Jensen e, paminėjo keltą klausimų, dėl kurių e, trys institucijos dar nėra sutarusios. Ir e, vienas iš jų yra buveinės klausimas. E, apie tai klausė ir kiti parlamento nariai. Šios problemos sprendimas e, taryboje tebe vyksta ir e, leidžiantis į e, tarybos e, poziciją dėl agentūrų buveinės, į, į detalės, tai pirmininkaujantį valstybę keletą kartų savo nuomonę išreiškė tame ir tarp ir per politinio lygmens posėdžius, sakydama, kad tai yra politiniai sprendimai. Tai, tai taip pat pasakyta ir tarp institucinėje darbo grupėje kovo mėnesį per politinio lygmens susitikimą. Kaip jau minėjau, e, sprendimas dėl buveinės, agentūros buveinės yra politinio lygio sprendimas ir šiame kontekste norėčiau pabrėžti, kad 2003 metų sprendimas dėl naujųjų valstybių narių prioriteto pasiskirstant agentūrų buveinėmis taip pat e, turėtų būti matoma šiame kontekste. Bet žinoma, šią problemą vis dar tebe, tebe aptarnėja trys institucijos ir tikimės, kad sugebėsime surasti bendrą požiūrį, kuris atitiktų ES teisę. Visą tai turėtų atsispindėti mūsų galutinėme, galutinėme dokumente, kurį rengia tarp institucinė darbo grupė. Taip pat norėčiau grįžti prie vienos e, iš ponios Jensen pastabų E, mūsų posėdžio pradžioje e, ponė Jensen paminėjo tarp institucinio susitarimo projektą, kad jame galbūt galima būtų e, įrašyti tokį tikslą. Aš turiu pasakyti, kad atsižvelgiant iki ES tarybos specif specifiką, E, į 2008 e, metų e, lapkričio mėnesį įkurta tarp institucinė darbo grupė, buvo deleguota tarybos delegacija, kuri pasisako už bendrą teisiškai nesaistantį požiūrį į agentūrų veiklą mes esame e, pasiryžę tokį susitarimą pasiekti ir, ir pasiekti bendros pozicijos, kiek tai yra įmanoma atsižvelgiant į, į visas tas problemas, kurios buvo keltos. Dėkoju. Ir paskutinis žodis atsakymams yra komisijai. E, penkias minutės taip pat. Dėkoju. E, Pradėsiu nuo pono Gairio klausimo. Man atrodo, geriausia būtų pacituoti tai, dėl ko mes esame sutarę, nes tai yra nemenkas pasiekimas, kaip mes turėtume elgtis, parinkdami buveinės naujoms agentūroms. Mes visi nusprendėme, kad sprendimas dėl agentūrų buveinės turėtų būti priimamas iki tiesiekuros mm, proceso pabaigos, kad galėtume e, išvengti e, situacijos, kai agentūra pradeda veikti Briuselį, o tik tada pradeda ieškoti buveinės. E, mes taip pat nusprendėme, kad bus keletas kriterijų. Vienas iš tokių kriterijų, kad yra patikinimai, kad agentūra galės įsikurti, kai tik tai bus nuspręsta teisiškai prieinamumas agentūros yra kitas labai svarbus e, kriterijus. E, kitas e, dalykas, kad ta agentūra turėtų personalo prasme būti įvairialypė, nes mes pastebėjome, kad praktikoje laikui bėgant tos agentūros vis labiau ir labiau priima e, darbuotojus, kurie yra iš tos šalies, kurioje ta agentūra įsikūrusi. E, e, būtent į tuos kriterijus reikėtų ir atsižvelgti, apsisprendžiant dėl agentūros buveinės. Dar vienas dalykas. Tarp valstybių narių yra nemenkas e, suinteresuotumas labai griežtai elgtis su agentūromis, e, su jų taisyklėmis, tais atvejais, kai kalba eina apie agentūrą, kuri veikia kitoje, o ne, o ne savo valstybėje narėje. E, bet kai tik tai eina kalba apie agentūrą, kuri įsikūrusi toje valstybėje narėje, tai tada pozicija yra šiek tiek kitokia. Aš suprantu e, tokį požiūrį ir matyt, čia mums reikia bendro supratimo, bendrų kriterijų, kuriuos galėtume, e, kuriais galėtume remtis e, įkuriant kitą agentūrą. Mm. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti į tam tikrą kriterijų sąrašą, kai kalbama apie agentūrų veiklos peržiūrą ar uh, jos likvidavimą, e, kad mes galėtume e, pamatyti, e, kai, kaip agentūros veikla yra veik, labiau ar mažiau veiksminga. Galų gale būtent valstybėms narėms Europos parlamentui ir tarybai yra suteiktas kompetencijas spręsti, kiek uh, E, politinio akcento mes e, dedame ties agentūros veiksmingumu, o paskui apsispręsti ir e, pagalvoti, kaip konkrečiai veikti šitoje srityje. Pane Češkova uždavė klausimą apie valdančiųjų valdybų sudėtį. E, auditorumo atstovas jau minėjo, kad tos valdybos e, savo dydžių gali būti nuo 47 iki 90 narių. E, suprantama, kad ten turi būti valstybių narių atstovai, suinteresuotų šalių atstovai, komisijos atstovai ir taip toliau. Ir galbūt iš tikrųjų tokios valdybos tada pasidaro pernelyg didelės, bet galų gale tai yra aukščiausias valdymo organas, kuris e, e, ir patvirtina agentūros e, darbą. Taigi mums reikėtų pagalvoti galbūt, kaip susisteminti tų valdančiųjų valdybų, valdančiųjų tarybų darbą. Dabar ko Mes tikimės iš dokumento, dėl kurio trys institucijos, aš tikiuosi, sutarsime. Aš nesitikiu kažkokios re, revoliucijos. Aš norėčiau, kad palaipsniui būtų evoliucingai taikomi tie principai, kriterijai, E, rodikliai, e, kad jie reguliariems įvertinimams, e, kad jie būtų naudojami reguliariai įvertinant, kaip veikia tos agentūros. Ir tai turėtų leisti mums susivokti, kad kai kuriais atvejais komisija galėtų daugiau nuveikti agentūroms per tarnybos lygmens. Uh, paslaugas, galbūt e, pamatysime, kad kai kuriais atvejais e, pamatytume, jog kai kurių agentūrų sujungimas e, būtų efektyvus sprendimas. O galbūt paaiškėtų, kad ne, nepravartu yra agentūrą įkurti taip toli, kad negalima būtų nukeliauti ir sugrįžti iš agentūros per tą pačią dieną. Tad e, aš tikrai tikiuosi, kad e, tas naujasis požiūris bus toks e, evoliucinis žingsnis po žingsnio. Pernant prie klausimo apie vykdomasias agentūras, Čia e, dar kartą reikia pabrėžti, kad tarp institucinės darbo grupės pranešimas rengiamas apie reguliavimo agentūras, e, vykdomasios agentūros yra kitas dalykas, jos turi e, savo istoriją, turbūt prisimename biuro d'existant technique, kuri buvo vos ne tam tikra privati agentūra, Ir tada kilo klausimų, kad sistema turėtų būti keičiama, kad būtų skurta nauja sistema mūsų programoms vykdyti. Tada ir buvo sukurtos vykdomosios agentūros. Ir e, savame suprantama buvo laukiama, kad e, toje srityje veiklos veiksmingumas e, labai padidės. Taigi E, tos išorės e, institucijos e, dirbančios draugė su komisija suvaidino savo vaidmenį, nes komisijai tai suteikė galimybę susitelkti ties šerdiniais, pačiais pagrindiniais jos uždaviniais. Pirmininkas, dėkoju Iš tikrųjų, mums reikės sugrįžti dar prie e, vykdomųjų agentūrų veiklos, bet turėsime tai padaryti turbūt vėliau. Dabar turėtume perėti prie mūsų posėdžio antrosios dalies. E, e, ten turėtume išgirsti apie kasdienės praktikos dalykus. Čia mes turime tarp prelegentų profesorių Fos iš Mastrikto universiteto, pona Dansetą iš Europos cheminių medžiagų agentūros, ir pona Montalvo, kuris yra Europos e, draudimo ir profesinių pensijų institucijos vykdantisis direktorius. Ir pirmasis pasakys, e, pasakys pirmoji ponia Fos. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę pasidalinti savo nuomonę apie Europos agentūras, su kokiamis dilemomis susiduria agentūros, kaip geriausiai jas būtų galima valdyti. Turiu 40 metų darbos tokiamis agentūromis patirties ir aš kalbėsiu apie konkrečius klausimus. Pirmasis klausimas yra agentūrų atskaitomybė ir kontrolė. Kontrolės priemonės, kuriomis yra naudojamas, yra įvairios. Ir turime penkis mechanizmus, pagal kur, kuris, kuriuos galime atlikti ir ex ante, ir ex post kontrolę. Pirmiausia, stebime horizontalę institucinę kontrolę ir tą daro ES institucijos. Toliau yra teisminė kontrolė, pagal kurią įmanoma kelti bylą teisme, jeigu iškyla problemų su trečiosiomis šalimis. Taip pat administracinė kontrolė pagal kurią suinteresuotos šalis įtraukiamos į sprendimų prieimimo procedūrą. Agentūros taip pat yra kontroliuojamos ir Europos ombudsmeno tarnybos. Taip pat atlieka ir tinklų nariai atitinkamą kontrolę. Tų tinklų, kurias sukuria agentūros ir kuriuose dalyvauja agentūros. Priešingai nei Amerikos situacijoje, Europos agentūros yra sukurtos tam, kad dirbtų kartu iš vien ir bendradarbiautų su nacionaliniais partneriais. Taip pat yra vertikalioji valstybių narių kontrolė per e, narystę valdybose. Tokiu būdu kontrolės pozicijos valstybėms narėms sustiprėja. Taigi agentūros yra kontroliuojamos įvairiai, įvairiais lygmenimis. Tai reiškia, kad ir ES institucijos ir valstybės nor, narės tame dalyvauja. Ir nacionalinės agentūros taip pat atlieka atitinkamą uždavinį. Taigi tai yra daugia disciplininis požiūris. Tačiau čia kyla pavojus, kad galiausiai nei vienas veikėjas neprisimsi sapusiškos atsakomybės ir bus vengiama kaltis. Dėl to pagal daugia pakopį ES kontekstą reikėtų atitinkamą kontrolę numatyti ir agentūroms. Aišku, jeigu tokia sistema būtų susijęta su atitinkamų institucijų atsakomybėmis, tai būtų kur kas geriau. Tai reiškia, kad reikalinga aiški atsakomybė už finansinę atskaitomybę. Studija rodo, kad tam tikrose agentūrose problemos dažniausiai susijusios su ne su kontrolės stygiumi, bet su kontrolės pertekliumi. Agentūros skundžiasi, kad per dien didelę naštą joms tenka, kai reikia atitikti sudėtingiams finansinio audito modeliams. Modeliams, kurias primeta keturios atitink, skirtingos institucijos. Taigi šią situaciją reiktų iš esmės peržiūrėti. Tai taip pat reiškia, kad reikia reikalingas aiškus parlamento vaidmuo ir atsakomybė. Tyrimai rodo, kad šioje srityje parlamentas nėra vienašalis veikėjas. Kai kurie parlamento komitetai turi daug žinių ir įsitraukia agentūrų veiklą, o kiti ne. Tinkamos priežiūros pavyzdys, mano manimu, būtų tai, kaip parlamentas naudojasi biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra. Puiku ir teisėta, kad parlamentas naudotųsi tą procedūrą ir signalizuotų, jeigu yra problemų dėl agentūros nepriklausomybės. Taip pat taryba turėtų prisimti daugiau atsakomybės prižiūrint agentūras, kurioms tenka ir joms tenka teisė skirti ir atleisti direktorius. Valdyba irgi turėtų prisimti daugiau atsakomybės, kontroliuojant ir valdant agentūras, dėl to reikalingas aiškus valdybos veikėjų atsakomybės apibrėžimas, kas yra atsakingas teisiškai ir politiškai valstybė narė, komisija, parlamentas, kas šiame kontekste galėtų aptarti galimybę teikti administracinės pežiūros straipsnį. Pavyzdžiui, taip yra maisto saugumo agentūros atveju, kalbant apie pesticidų likučius maisto produktuose. Aišku, reikalingas išvelgti ir į mokslininkų nuomonę. Akivaizdu, kad teising... Teisingumo teismo vaidmuo yra aiškiau apibrieštas prižiūrint agentūras, kai reikia pateikti teisinius duomenis trečių šalių atžvilgių. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad vyroja tokia tendencija, bandant įtraukti ir kitas atskaitomybės rydis, vertikalioji politinė atsakomybė, horizontalioji viešoji atskaitomybė. Tokios atskaitomybės formos yra susijusios su horizontaliaisiais mechanizmais, pagal kuriuos veikėjai turi sureaguoti ir atsiskaityti prieš kitas institucijas arba visuomenę apskritai. Toks, tokia priemonė kaip Elksenos kodeksas, gera administracinė veikla yra labai svarbus dokumentai. Na ir dar viena tema. Agentūrų santykiai su valstybėmis narėmis, kuomet yra steigiama valdyba. Dabar Europos agentūrų valdybos kenčia nuo trijų problemų - dydis, sudėtis ir veikla. Dėl dydžio žinome, kad daugelie agentūrų, išskyrus EFSOS agentūrą, valdyboje yra nacionalinių atstovų, komisijos atstovų, tam tikrais atvejais ir parlamento bei kitų suinteresuotų šalių atstovų. Dėl to, kaip jau buvo pabrėžta šiandieną, Susitikimuose, posėdžiuose dalyvauja apie 90 žmonių. Tyrimai rodo, kad valdybos nėra veiksmingos ir tikrai nepadeda valdyti agentūrų. Taip pat narystė dažnai keičiasi ir dėl to agentūros institucinė atmintis nukenčia. Taigi reikia keisti situaciją. Dėl, padėti, dėl sudėties mes pastebėjome, kad atstovai parenkami pagal valdybos narystės kriterijus. Tačiau tyrimai rodo, kad veikla dėl to nepagerėja. Na ir valdybos sudėtis turi būti susijusi ne su interesų atstovavimu, bet tuo, kaip valdyba galėtų geriausiai gauti ekspertinių žinių ir galėtų atlikti jai patikimus uždavinius. Atstovavimas ekspertinės žinios e, yra viena kita papildantys elementai. Dėl veiklos. Mes žinome, kad valdybų veiklos praktika rodo, kad valdybos paprastai veikia valdybos narių interesų atžvilgių ir atlieka konformatoriaus, o ne performatoriaus. Valdybos nariai dažnai atlieka dvigubus uždavinius, dalyvauja ir nacionalinėse agentūrose, kurios yra konkuruojančio pobūdžio. Na ir akivaizdu, kad iškyla problemų ir dėl nacionalinių agentūrų. Valdybų atsakomybė institucijų atžvilgių turi būti aiškiau apibriešta. Dėl dydžio ir sudėties EFSA būtų pats tinkamiausias pavyzdys. Vis tiek manau, kad valstybių narių atstovų dalyvavimas valdybose turi pridėtinės vertės, stebėsena, atitikties tikrinimas. Tam tikrų pakomitečių sukūrimas valdyboje, taip yra geležinkelio agentūros atveju, būtų neblogas sprendimas ir kitoms agentūroms. Nacionaliniai atstovai liktų valdyboje, tačiau jie turėtų laikytis įsipareigojimo ir ekspertiškumo reikalavimų dar vienas klausimas, kurį norėčiau iškelti. Jis susijęs su problematiška praktika personalo politika ir kitų taisyklių taikytinų agentūroms. Atitinkamoje ataskaitoje, kuomet buvo vertinamas decentralizuotų agentūrų vaidmuo ir buvo įvertintas ES atitinkamos politikos į, vai, į, įtaka agentūroms, tie tyrimai parodė, kad agentūros yra perdėm daug kontroliuojamos. Žmogiškų išteklių sistemos e, pritaikymas agentūroms, kur darbuotojai dirba laikinai, verčia agentūroms veikti kaip mini komisijoms. Ir aišku, tokią situaciją reikia keisti. Komisija vis labiau suvokia, kad egzistuoja problemų dėl žmogiškų išteklių valdymo modelio pritaikymo agentūrams. Dar vienas klausimas. Keli klausimai tarpusavėje susiję. Pirmiausia, agentūrų skaidrumas ir nepriklausomumas. Dėl skaidrumo. Audito rūmai, e, atsiprašau, teisingumo teismas nekarta parodė, kad skaidrumas yra labai svarbu, norint, kad būtų galima stebėti, kaip veikia ES institucijos ir kad būtų sustiprintas institucijų demokratinis vaidmuo ir padidintas visuomenės pasitikėjimas administracija. Akivaizdu, kad skaidrumas pats savaime yra labai svarbi sąlyga užtikrinant kontrolę ir atskaitomybę. Kai kurių agentūrų atveju turima daug informacijos. Metinės ataskaitos, valdybos sprendimai, agentūros sprendimai, taip pat mokslinės ir techninės nuomonės ir netgi nuomonių projektai. Visą tai galima rasti internete. Tačiau skaidrumas yra ir mažumų nuomonės, darbo atvarkės, posėdžių protokolai ir kiti dalykai. Jeigu būtų padidintas skaidrumas, tai išspręstų ir nepriklausomumo problemą. Na ir tai leidžia man paliesti paskutinę temą - agentūrų nepriklausomumas. Norėčiau pabrėžti, kad nepriklausomumas nereiškia, kad darbuotojai visiškai neturi jokių interesų ar vertybių. Nepriklausomumas reiškia, kad mokslininkai visiškai nepriklausomai renka, apdoroja ir interpretuoja mokslinius duomenis be jokio kišimosi. Dėl to turėtume daryti skirtumą tarp nepriklausomumo nuo pramoninių interesų ir nepriklausomumą nuo politikos, kalbant nepriklausomumą, apie nepriklausomumą nuo pramonės. Santykis tarp ekspertinės informacijos ir, ir duomenų yra gerai žinomas. Na ir vienos agentūros pavyzdys rodo, kad egzistuoja tam tikros įtampos šioje srityje. Skaidrumas, kalbant apie mokslininkų interesų deklaracijas, taip pat kaip, kokie yra pasirinkti darbo metodai, tai yra privaloma informacija. Tai reiškia, kad agentūros turi numatyti procedūras, kaip spręsti interesų konfliktus. Ir taip pat parengti priemonės, kurių būtų imamasi konflikto atveju, tokias kaip neleidimas dalyvauti susitikimuose, apribojimas, balsavimo teisų apribojimas ir kitos priemonės. Uh, Tikėtina, kad tai leistų graduoti interesų konfliktus. Na ir aišku, ne tik mokslininkai turi laikytis nepriklausomumo ir skaidrumo reikalavimų. Ir agentūros personalo nariai taip pat turi atitikti atitinkamus reikalavimus, pažiūrėjau, dėl dovanų ir taip toliau. Tokios agentūros kaip EFSA, vaistų agentūra dabar detalesnės taisyklės rengia šiais klausimais. Agentūros darbas ir to informavimas apie tą darbą yra labai svarbu. Ačiū. And I... Ačiū. O dabar norėčiau suteikti žodį ponui Dansatui. Ačiū, pane pirmininkė. Garbus komiteto nariai, man didelė garbė šiandien e, pristatyti Jums pranešimą skirtą decentralizuotams agentūrams, o ne vykdomosiams agentūrams. Ačiū, kad e, pasikvietėte mane e, bendrai diskutuoti apie šios dalykus. Šiandien kaip niekada anksčiau svarbu kalbėti apie e, tai, kur išleidžiame mūsų pinigai, svarbu nustatyti trūkumus agentūrų valdymo srityje. ES piliečiai patys priversti susiveršti diržus tikisi, kad jų pinigai yra išleidžiami protingai e, siekiant nustatytų prioritetų. Aišku, svarbi stebėsena ir kontrolė. Dažnai agentūros yra mažos, jų vaidmuo yra labai aiškus - parengti ekspertinės žinias kaip galima greičiau ir pasiekti konkrečių rezultatų. O siekiant to turime turėti omenyje ir bendrą sąrangą, kad galėtume lankščiai reaguoti ir tobulinti sistemą. Aš ir mano kolegos stengiamės siekti šių tikslų. Žinome, kad e, nusivilkę biurokratinius marškinius galėtume daug pragmatiškiau dirbti siekdami pažangos. Europos komisijos e, atstovas e, pasakė, kad mes turime veikti kaip daugia nacionalė struktūra įdarbinanti 10 tūkstančių, 10 tūkstančių darbuotojų. Anksčiau jau buvo kalbėta šią temą e, šiuose klausimuose. Dažnai procedūros yra sudėtingos, mes privalome laikyti personalo reglamento. Manau, kad turime ieškoti tokių sprendimų, kurie tiktų mūsų uh, E, agentūroms, turint omenyje, kad jos yra nedidelės. Taip pat turime rasti tinkamą balansą tarp e, kontrolės ir lankstumo. Uh, Turime akcentuoti tai, kad visi instrumentai, kuriais naudojamės, turi būti suderinti tinkamai. E, to neturime pamiršti. Ir komisijos teikiami pasiūlymai turėtų supaprastinti įvairias procedūras. Turime stengtis, kad mūsų veikla būtų dinamiška ir kad mes galėtume pasiekti strategijos 2020 tikslų. Turime atsižvelgti į e, konkrečius realybės iššūkius. Trijų principų laikomės. Siekiame rezultatų, turime įvertinti, ko mes siekiame. Taip pat reikia daugiau autoniškų, autonomiškumo e, savo tikslams pasiekti. O tai reiškia, kad e, reikalingas mažesnis agentūrų skaičius. Ir pagaliau reikia paprastesnių procedūrų pritaikytų konkrečiai veiklai. Ir pagaliau reikia atrasti tinkamą balansą tarp siekiamų rezultatų ir būdo, kaip jų siekiame. Turime susikoncentruoti ties prioritetais ir atidžiai išanalizuoti, kur skiriama daugiausia energijos. Šiandien mes atsižvelgiame į 2009 metų renktą parlamento rezoliuciją, taip pat auditorumų ataskaitą. Turime omenyje ir visas vyks, vykusias diskusijas. Aišku, negalime surasti idealaus sprendimo, tačiau galime išanalizuoti, kaip galėtume pasiekti, kad mūsų organizacijos, mūsų institucijos būtų dinamiškos. Pavyzdžiui, pasiūlymas numatyti dviejų lygmenų valdybą. Reikėtų padidinti komisijos galimybės kontroliuoti mūsų agentūras, e, sumažinti e, valdybos narių agentūrose e, skaičių. Tačiau kai kurie komisijos pasiūlymai tik didina biurokratiją. Manome, kad reikalingi konkretūs pasiūlymai ir jūs sulauksime šio mėnesio pabaigoje. Tikimės konstruktyvaus dialogo, tikėdamiesi, kad mūsų agentūroms pavyks pasiekti užsibrieštų tikslų, panaudojant kuo mažiau išteklių. Agentūros turi gebėti pasiekti savo nustatytus tikslus netrikdomos. Mes, e, aišku, esame pasirengę teikti ataskaitas. Norime, kad būtume vertinami pagal pasiektus rezultatus, tačiau nebandykite e, nagrinėti kiekvieno mūsų žingsnio, palikite mums veikimo laisvę, nes mes esame um, ekspertai savo srityje, tik todėl mus ir sukūrėte kaip agentūras. Ir pagaliau noriu aptarti tris. Um, iniciatyvas. 2008 metų rezoliucija, audito rūmų ataskaita. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad daugelį agentūrų buvo įgyvendinti pasiūlyti pasiūlymai. Mes sukūrėme visų agentūrų tinklą, kuris užtikrina pažangiosios e, patirties e, kaitą. Taip pat stengiamės e, planuodami savo biudžetą remtis konkrečiais rezultatais, užtikrindami, kad mūsų veikla būtų kuo efektyvesnė. Antra, daugelis agentūrų įvedė rizikos valdymo struktūras, siekiama sušvelninti tam tikras grėsmes. Ir trečia, integruota valdymo kontrolės sistema buvo įdėkta, ypač akcentuojant projektinio valdymo aspektus ir stiprinant atskaitomybę. Daugelis agentūrų taiko stebėsenos e, sistemas, pagal kurias galima nustatyti, kokiais ištekliais remiantis buvo siekiama tikslų. Taip pat yra e, daromas poveikio vertinimas, e, kuris varijuoja priklausomai nuo agentūrų. Reikia nepamiršti kai kurių faktorių, kaip pavyzdžiui mano agentūra pagerino žmogiškųjų išteklių aplinką. Mes, e, mūsų veikla nepriklauso tik nuo mūsų veiklos, e, mes priklausome nuo visos chemijos pramonės. Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra turi būti glaudžiai susijęta su konkrečia veikla ir agentūros veiklos tikslais. Aišku, reikia susitarti dėl kriterijų, kuriais remiantis yra daromas vertinamas. Ir vėlgi aš pats turiu žinoti, kokiu kriteriju turiu laikytis. Tik tokiu būdu galėsiu užtikrinti, kad e, suteiksiu jums tai, ko jūs pageidavote. Agentūrą galime priversti būti pačiai atsakinga už biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tačiau mums reikalinga ir veikimo laisvė. Ir Pagaliau audito rūmų specialioji ataskaita dėl e, biudžeto vykdymo patvirtinimo ir e, kaštų metmenų priverčia mane padaryti porą išvadų. Nustatytas didelis skaičius e, perkeliamų asignavimų. Reaguodami į tai, mes nusprendėme sutelkti savo pajėgas, akcentuodami sisteminį požiūrį sudarant biudžetą reikia akcentuoti veiklos rezultatus. Taip pat reikia mažinti biudžetą, perkeliant sutaupytus pinigus į kitų metų biudžetą, nesumažinant ES e, dotacijų kiekio. Tokiu būdu tinkamiau panaudosime sutaupytus pinigus. Tarp institucinės darbo grupės rezultatai taip pat e, leido mums persvartyti savo veiklą, e, ieškant e, būdų, kaip sumažinti biurokratinę naštą. Taip pat ieš, bandome nustatyti, kokios atsakomybės turėtų būti valdyboje arba vykdomojo taryboje. Ir pagaliau agentūros valdyba. Vėlgi, Mes manome, kad mūsų valdyba privalo vaidinti strateginį vaidmenį, kuris yra kitoks nei uh, kitų agentūrų. Turint omenyje tą lankstumą, apie kurį kalbėjau anksčiau, mes galėsime dirbti efektyviai tik tuo metu, jei turėsime minėtą lankstumą. Ir pagaliau uh, nagrinėdami pateiktą trijų institucijų pasiūlymą, nagrinėdami tarp institucinės e, darbo grupės e, pasiūlymus, mes pasirengę persvartyti savo veiklą ir tikiuosi, kad jūs pritarsite mūsų teikiamam pasiūlymui. Aš ir mano direktorius yra pasirengęs prisimti visą atsakomybę už agentūros veiklą. Mes esame pasirengę dirbti, tačiau tik tuomet, jei jūs suteiksite mums manevro laisvę. Ponas Montalvo, naujos agentūros vykdantisis direktorius, pateiks jums informaciją apie tai, kaip jo organizacija tapo agentūra. Jis pasidalins savo mintimis apie šį reorganizavimą. Manau, kad jo patirtis yra istorinė. Dar kartą ačiū už tai, kad pakvietėte mane čia. Mes visiškai remiame jūsų sieki tapti modernesniais, e, dinamiškesniais. Tačiau didžiausias iššūkis yra rasti tinkamą lygsvarą šiame procese ir aišku, mes sieksime to kartu su jumis. Dėkoju. O dabar žodis ponui Montalvo. Dabar jūsų eilė pareikšti savo nuomonę. Dėkoju, ponė pirminkė, ponės ir ponai. E, noriu pasakyti, kad man ir malonu, bet taip pat ir garbė atvykti čia pakalbėti apie mūsų veiklą, patirtį, tai, ką padarėme gerai ir kas nepasisekė. Mes, e, Europos agentūrų valdytojai, esame tuo pat metu ir Europos piliečiai ir e, mes pritarėme visų norui e, tobulinti, kaip e, agentūros veikia. E, valdymas reiškia žiūrėjimą ne vien į tai, kas blogai, bet ir į tai, kas gerai, bet ką dar galima būtų patobulinti. Kokio požiūrio aš norėčiau laikytis? Visų pirma, aš remsiuosi ne Europos agentūros vadovo patirtimi, paskui pakalbėsiu apie savo kaip agentūros uh, agentūros vadovo patirtimi, pasakysiu, ką aš galvoju apie agentūros veiklą, bet aš taip pat ir pasakysiu keletą žodžių apie Europos piliečių lūkesčius. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad agentūros veiks veiksmingai, skaidriai ir atsakingai. E, aš kaip Europos pilietis e, galėčiau savo kaip vadovui užduoti keletą klausimų. E, ką jūs darote, kaip leidžiate mano pinigus, kaip aš žinau, ką jūs veikiate. Pabandysiu pakalbėti apie visus tris klausimus. Pirmasis šiam komitetui gal nėra toks aktualus, bet turbūt pamatysite, kaip viskas yra tarpusavėje susiję. Nes galų gale tai, ką mes darome, yra mūsų egzistavimo logiškas pagrindas. Mes buvome sukurti 2011 metais e, Europos institucijoms reaguojant į dabartinę krizę. Bet tai yra susiję ne tik tai su šia, bet ir su galimomis būsimomis krizėmis ir su reikalu minimizuoti tokių krizių įtaką mūsų piliečiams. Mūsų tikslas ginti vartotojus, mūsų tikslas pasiekti daugiau Europos, nes mes matome šios krizės akivaizdoje, kad e, reagavimas atskirai toli gražu ne, negeriausias sprendimas. E, tik tai veikdami draugę mes užtikrinsime tinkamą reakciją ir finansinį stabilumą. Taigi, kalbant apie e, išteklius, aš kalbu apie tai, kad e, visi ištekliai, žmogiškiai ir kiti, turi būti tinkamai nukreipti pagrindiniam tikslai pasiekti. Dabar perėkime prie kito klausimo, kaip Europos pinigai yra išleidžiami. Čia yra e, keletas dimensijų - biudžeto, kontrolės, viešųjų pirkimų, išlaidų dimensiją. Pradėkime nuo biudžeto. E, manau, kad mes užmiršome, kas yra biudžetas. Tai nedaugiau ir nemažiau kaip finansinė priemonė siekiant įgyvendinti mūsų darbo programą. Būtent taip reikia žiūrėti į biudžetą. E, jis daro įtaką ir turiniui, ir procesui. Jeigu žiūrite į procesus ir susitelkite ties a, aprobavimu, tai tada žiūrėdami į darbo programą suvokite, kad turėsite skirti tiek ir tiek pinigų vienam ar kitam tikslui pasiekti. Anksčiau tie patys žmonės dirbo rengdami darbo programos projektą, o kiti galvojo, kaip reikės tą darbo, darbo programą įgyvendinti. Dabar iki kiekvienų metų vasario 15 aš privalau Europos komisijai pateikti kitų metų biudžeto projekto. Tai reiškia, kad aš jau dabar pradedu uh, formuoti 2013 metų e, biudžetą. Atsiminkite, kad e, dirbame finansų krizės laikotarpiu ir e, iš tikrųjų labai sunku numatyti ateitį. Ir tai nėra veiksminga. Kodėl taip? Todėl, kad mano biudžetas yra susijęs su generaliniu rinkos direktorato biudžetu ir taip toliau, ir tai yra pernelyg sudėtinga. E, dar sudėtingiau yra tai, kad e, pirmasis biudžeto projektas yra ne, mane, ne mano ruošiamas, o remiasi komisijos atlikto poveikio įvertinimo rezultatais. Taigi, e, mes matome, kad normalus ciklas čia yra apverčiamas kojomis aukštyn. Dabar kitas klausimas. Apimtys. Mums reikia pakankamai pinigų. Kiek? tai svarbus klausimas. Ponas Ošy kalbėjo apie išlaidas. Ir jeigu kalbame apie išlaidų efektyvumą, ne visada tai suveikia. E, metų pabaigoje aš turėsiu nustatyti įgyvendinimo normą ir turėsiu galvoti apie e, kitus metus. Kokia e, padėti šiandien? padėtis tokia. Jeigu mano išlaidų norma nėra pakankama, tai e, biudžeto e, įvykdymo e, Europos parlamentas nepatvirtins ir kitų metų biudžetas bus sumažintas ir tai yra neigiamas stimulas tinkamai veikti. Jeigu įsivaizduosime, kad tai yra pirmieji metai ir mano įgyvendinimo norma trečias skiriaus tikslams įgyveninti nebus labai gera. E, aš to negalėjau padaryti, nes aš turiu remtis e, darbu, kuris jau anksčiau buvo atliktas ir poveikio įvertinimo rezultatais. Bet e, praktiškai per tuos metus aš šitų dalykų negalėjau kontroliuoti kad aš galėčiau e, tinkamą išlaidų normą pasiekti, man reikės truputėlį laužyti taisyklės. Aš minėjau neigiamus e, stimulus, e, kalbėjau apie darbo programą ir biudžeto formavimą. Europos tarybos paslaugų komitete pereitą savaitę, dalyvaudamas posėdėje, girdėjau kalbas apie krizę, apie tai, ką mes turime padaryti. Bet e, aš tada e, jiems pasakiau, kiek jūs, Europos tarybos nariai, žinote, kad 2012 e, metams mano agentūros antriems metams jūs jau siūlote sumažinti biudžetą, lyginant su tuo, ką pasiūlė Europos taryba. Ir čia aš turiu. E, pareikšti pagarbą ir padėką Europos parlamentui, kuris drąsiai pareiškė, kad toje situacijoje taip elgtis negalime. A, ačiū Jums už tai. Dar kitas pavyzdys, kurį norėčiau paminėti, kalbant apie biudžetą, personalas. E, yra prasmės e, turėti e, tam tikrų e, pareigų aprašymą, etatų sąrašą ir taip toliau. Pereitais metais kai aš vis dar dirbau e, nevyriausybinėje organizacijoje, aš elgiausi panašiai. Bet e, e tikrai e, žinojau, kad e, krizės akivaizdoje, jeigu komisija, taryba ir parlamentas e, lieptų man e, prengti darbų programą, aš supratau, kad man reikės keisti įprastinius darbo metodus. Taigi dividendus atneša lankstumas ir lankstus požiūris. Taip pat reikia e, pakalbėti apie kontrolę. E, kontrolė turi e, didelės prasmės, nes jis susijusi su atskaitomybė. Nuo to, kai mes tapame agentūrą, Aš e, laikausi keturių asmenų principų. E, anksčiau e, veikia dviejų asmenų principas. Dabar reikia keturių asmenų. Ar tai veiksminga? Ne. Tačiau aš užėmiau tokią poziciją. Pradėkime nuo keturių asmenų principo o vėliau pažiūrėkime, ar e, tai turi prasmės ar neturi. Iš tikrųjų, tikrovė kartais e, yra dar sudėtingesnė. Ne tik keturių asmenų principas, bet taip pat e, yra ir tam tikra e, parašų elektroninė sistema, kuri egzistuoja e, lygiagrečiai su parašais ant popieriaus. Mes pergyvename šiuo metu didžiausią krizę nuo e, trečiojo dešimtmečio, ko gero. Tad e, kaip Europos agentūra, jūs galbūt nustepsite, e, kokius specialistus mes priėmėme visų pirma. Visų pirma, biudžeto pareigūną, finansų pareigūną ir viešųjų pirkimų pareigūną Ir tik tai taip, aš manau, mes galime savo veiklą šiek tiek patobulinti. Aš tikiu kontrolę. E, turime auditorumus, turime e, komisijos vidaus auditą, turime OLAF, turime ombudsmeną. Bet greta to mes e, sukūrėme kokybės kontrolės komitetą, kuris, remdamasis tam tikromis taisyklėmis, turi patobulinti uh, tuos dalykus, kurie jau veikia ir ištaisyti tas klaidas, kurios egzistuoja. Ir e, Europos e, komisijai, Europos parlamentui, e, Europos auditorumams tokiu būdu mes galime labai aiškiai pasakyti, kur išleidžiame pinigus. Taigi, Mes e, nekvestionuojame taisyklių, bandome jas vykdyti, o paskui kelime klausimą, ar galima jas e, patobulinti. Ir tik po to pateikėme savo pasiūlymus, kaip žengti tinkamą kryptimį. Toliau, apie pinigų leidimą. Viešiai pirkimai. Pirkimai turi būti skaidrus. Esu dirbęs kontraktų teisės e, profesoriumi praeitįje. Aš pakalbėsiu tik tai apie du pavyzdžius ir po to suformuluosiu, mm, kodėl mums reikia lankstumo. Pradėkime nuo stimulų. Savo darbe aš susiduriu su finansų krize. Iš tikrųjų, vadinasi, man reikia finansinės e, informacijos ir e, man reikia apsispręsti, kaip aš e, atliksiu pirkimus turiu laikytis komisijos e, pirkimų taisyklių. E, kai aš kreipiuosi į parduodančią organizaciją, aš sakau, egzistuoja štai tokios taisyklės, jų privalu taisyklių, e, laikytis, man atsako, kad ne, jūs turite tenkinti mūsų pardavimo sąlygas. Ir tokiai situacijai man tenka priimti drąsius sprendimus Ir e, tokiu atveju aš e, turiu prisimti tam tikrą riziką, bet ar tai tinkamas stimulas? Ne, iš tikrųjų ne. Dabar kalbant apie e, tas sumas, kurios yra skiriamos, kurios gali būti paskirtas ar negali būti paskirtas. E, taigi, e, jūs kreipiatės e, dėl vieno ar kito pirkimo, tikitės, kad kadangi atlikote viską teisingai, produktas jums bus pateiktas e, laiku, o kas atsitinka, kai e, tas produktas vėluoja du mėnesius. Na ir dar vienas, mm, viena tema yra išlaidos. Aš pakalbėsiu apie būtinas ir nebūtinas išlaidas, e, išlaidas, kurių galima išvengti ir kurių išvengti neįmanoma. Aš manau, kad tokį skirtumą svarbu daryti. Pabandysiu pateikti Jums pavyzdį ką aš laikau neišvengiamomis išlaidomis. Dėl to, kaip veikia ši e, sistema, kad dabartiniai e, vokiški kontraktai taptų ES kontraktais, aš susidūriau su vienos savaitės e, uždelsimu. Ir tai reiškia, kad E, tris mėnesius socialinės apsaugos e, įmokas aš savo personalui e, turėjau mokėti Vokietijoje. Ar tai būtinos ar nebūtinos išlaidos? Šito aš nežinau. Yra ir daugiau tokių pavyzdžių. Europos institucijų kvalifikacijos kelimo veikla. E, mes e, pradėjome galvoti apie metų pabaigos mokymus, bet man buvo pasakyta, kad vietoj to, kad e, sumokėčiau už vienerių mėnesių kursus, turėjau sumokėti už, kit, už visų metų kainą. Taigi, tokia susidaro konkreti situacija ir e, tokia konkreti padėtis. Ir aš nekritikuoju čia sistemos, aš kritikuoju. Um, aš kalbu tik tai apie tam tikras veiklos detalės e, susijusias su galimu e, veiklos e, veiksmingumu ar neveiksmingumu. E, piliečiai, Europos e, komisija, parlamentas, visi laukia iš mūsų skaidrumą. Mes taip pat pasisakome už tai, bet mes taip pat pasisakome, kad sistemoje būtų pakankamai lankstumo. Kodėl? Todėl, kad taisyklės ir procedūros kainuoja pinigus. Tai yra visiškai paprasta. Kartais jūs galite pasakyti taip, reikia elgtis taip, leiskime pinigus. O kitais kartais tenka pripažinti, kad yra kitų būdų veikti. Taigi, vieno mato taikymas visiems nėra geras e, valdymo būdas, tai nėra efektyvus pinigų leidimo būdas. E, mes visi turime būti pakankamai ambicingi, e, ir nesistengti e, žengti labai didelių radikalių žingsnių iš karto. Ambicija turi pasireikšti per smulkius, e, ryštingus žingsnius. Tai yra visų mūsų atsakomybė siekiant, kad reikalai pagerėtų. Dėkui. No... Ačiū. Turime pusvalandį diskusijoms, klausimams. Ir pirmiausia, pranešėjui ne, pranešėjas nieko nenori pridurti. Ar yra dar norinčių jų pasisakyti ar užduot klausimą trims kalbėtojams? Pane Greslė. Ar jau galiu kalbėti? Ačiū. daug kalbama apie tai, kad viskas yra labai sudėtinga, taisyklės siaubingos ir taip toliau. Noriu paklausti, aš esu beje pranešėję šią temą, bent dešimt kartų skirtingiams asmenims skirtingų laikų teikiau tą patį klausimą. Taigi būtų galima e, paklausti, kokių konkrečių taisyklių pakeitimų jūs tikitės tiek personalo reglamente. Komisijos narys galbūt galėtų pasakyti, kokiu pasiūlymu jis pateiks. Thank you. Um, Ačiū, ponia Makavei. Like to... Aš norėčiau vos, ponios vos paklausti konkretaus klausimo. Ji kalbėjo apie skaidrumą ir minėjo, kad kai kuriuose agentūrose skaidrumas yra pakankamas. Mano klausimas štai koks. Kokiuose agentūrose trūksta skaidrumo? Ir dar vienas klausimas nėra geros blogos praktikos agentūrų pavyzdžių. Tiesiog yra bendri vertinimai. Ir kažin ar taip įmanoma dirbti, nes kai kuriuose agentūrose yra problemų, kitose kitokios tos problemos, taigi turėtumėme jas įvardinti. Ir dar viena pastaba. Gal ateitie galėtumėme pakviesti daugiau nepriklausomų uh, ekspertų, nes tik ponia vos profesorė šiuo atveju nepriklausomas yra ekspertas už sistemos ribų. Tai kitą kartą gal galėtumėme pakviesti daugiau tokių nepriklausomų ekspertų į kitus klausimus. Ačiū, ponas Odį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš jau kurį laiką esu tokios gan nekokios nuomonės apie tai, kas vyksta, ne vien tik tai, kai buvau išrinktas Europos parlamentą. Tikrai yra agentūrų, kurios per brangiai kainuoja, 30 procentų sudaro, kaštų sudaro administracinės išlaidos. Ir jeigu norime tikrai sukurti pridėtinę vertę, Dažnai matome dėja, kad tos agentūros veikia kaip mažos Europos komisijos. Jos nėra tinkamai kontroliuojamos, Europos parlamentas nedalyvauja pakankamai valdyboje ir aš manau, kad Europos parlamentas turi turėti narių valdyboje ir, na, jeigu ne, tai gal galime būti kviečiami kaip vertintojai, taip pat kokie yra santykiai tų agentūrų su valstybių narių atitinkamomis institucijomis. Uh, Man atrodo, kad bendravimas su Europos parlamentu yra būtinas tam, kad išsiaiškintumėme, ar tikrai tos e, struktūros sukuria pridėtinę vertę. Na ir žvelgiant į pavadinimus tų 20 agentūrų, vykdomųjų agentūrų, moksliniams tyrimams, vykdomoji agentūra inovacijoms konkurencingumui, vykdomoji agentūra moksliniams tyrimams, vykdomoji agentūra mokslinių, tarybų, atsiprašau, mokslinių tyrimų tarybai. Na, man atrodo, kad piliečiams sunku suprasti, kodėl tiek tų agentūrų reikalinga. E, darbo saugumo agentūra, lygų prevencijos ir kontrolės agentūra, vaisto agentūra, maisto saugumo agentūra, vykdomoji agentūra sveikatai. Penkios struktūros. Agentūra mokymams, švietimui. Dar yra Europos mokymų fondas, ir taip pat Europinis centras, jaunė agentūra profesinio ugdymo, ugdymui. Taip pat pagrindinių teisų agentūra. Dar lyčių lygybės institutas. Lygybė, ar tai nėra pagrindinių teisų agentūros kompetencija. Aš, esu, aš buvau pranešėjęs dėl septintosios pagrindų programos įvertinimo. Na ir mes e, paprašėme, kad Europos komisija stabdytų tą struktūrą, nes e, susidaro įspūdis, kad e, lėktuvas nėra valdomas. Trūksta valdymo ir galbūt aš pritariu daugiau tai centralizuotai politikai. Ir manau, kad reikia iš, išvalgiau vertinti situaciją ir tos agentūros turėtų būti veiksmingesnės ir mums, mūsų piliečiams, būtų aišku, kur yra išleidžiami tie pinigai. Ingeborg Kressel, you will get the floor. But... Ingeborgai Kresliai žodį suteiks vėliau, bet dar prieš tai Gajeris. Ponas Gajeris. Also der Kosten, wenn ich äh, den Verhandlungen. Dėl teisingai supratau, tai ponas Odį kalbėjo apie 30 procentų viršutinę ribą, tačiau apie, kalbant apie didelės agentūras buvo kalbama apie 12 procentų. Tai galbūt nėra idealus uh, skaičius, tačiau optimistiškai nuteikintis. Visiškai pritariu jūsų pasiūlytam skirstimui. Tačiau turime aiškiai įvardinti ir konkrečią atsakomybę šiame komitete. Ir jei aš dabar skaitau pranešimą apie apie tam tikrą rinką, tai tai turėdamas omenyje galiu pasakyti, kad kartais nereikėtų atsakomybės primesti komisijai, pavyzdžiui. Mane labai piktina e, blogas valdymas. E, mes kreipėmės į komisiją klausy, klausdami, kodėl CEPOL biudžeto įvykdymas vis dar nepatvirtinamas. Uh, Tačiau sulaukime tokio atsakymo, kad sutartyse tai nenumatyta. Aš e, svarstau, aišku, įvairias galimybės, e, nagrinėjau praeitį, buvo daug kritikos tame, tačiau CEPAL Valdybą sudaro 27 nariai. Iškyla klausimas, koks narys išsiųstas iš mano valstybės. Buvo išsiųstas toks asmo, kuris atsakingas už tai, kad būtų laiku surenkti ir tinkami seminarai policijos pareigūnų kvalifikacijos kelimo srityje. Na, iškyla klausimas, kas už ką atsakingas ir reikėtų jį atsakyti kaip galima greičiau. O kreipdamasis į ponę Fos, norėčiau paklausti, jūs kaip nepriklausoma stebėtoja, gal galėtumėte pasakyti, kokios būtų jūsų rekomendacijos, nuo kur toje politinėje sąrangoje reikėtų pradėti ieškoti atsakingų sudėtingoje institucinėje sąrangoje. Ingeborg Greslė. Reaguodama į kolegos Odį mintis, noriu paklausti e, dėl jungtinių technologijų iniciatyvų. Mes sukūrėme penkias skirtingas institucijas, kurių biudžeto įvykdymą turime tvirtinti ir vis dėlto nuogastavimą kelia klausant kolegos Odį minčių tai, kad tie projektai tiek plečiasi, kad aš, pavyzdžiui, jau nebesuprantu, kas už ką atsakingas ir aš man, tikiuosi, kad aš tikriausiai nesu vienintelė. Jens. Kągi, e, dar Jensen, nori kažką pasakyti. Norėčiau užduoti klausimą jums leidus. Labai mielai išklausiau visų trijų pasisakymų jie buvo labai naudingi. O paskutiniam kalbėtojui, kuris pasidalino savo įdomią patirtimi, turiu pasakyti, kad jau esu anksčiau girdėjęs apie tuos nutikimus. Agentūra, kuri turėjo viešuosius, viešai pirkimą skelbti dėl 30 mobiliųjų telefonų įsigijimo. Ir užstrigo procedūra, dėl to darbuotojai turėjo naudoti savo asmeniais telefonais. Taigi stringa tos procedūros. Ir aš norėčiau užduoti klausimą dėl personalo reglamento, kaip jis veikia. Tas pas pasakyti nėra apie cheminių medžiagų agentūrą. Nes jūs įdarbinate specialistus, geriausia, geriausius chemikus, mokslininkus Europoje, žmonės, kurie turi daug žinių apie finansinį sektorių, ar ta sistema veikia ir ar tikrai gaunate reikiamus žmonės. Pirmininkas, kągi išvalgausi, daugiau lyg norinčiųjų pasisakyti nematau, taigi dabar pakviešiu, pakviesiu tris kalbėtojus atsakyti į klausimus ir po to komisaras atsakys į pono, ponios Greslį, pono Gairio ir pono Odį klausimus. Prašau, profesorė Vos. Ačiū už klausimus dėl skaidrumo. Aš neteigiau, kad skaidrumas yra labai aukšto lygio kai kuriuose agentūrose. Tiesiog sakiau, kad yra agentūrų, kurios turi įspūdingus tinklapius, teikia informaciją piliečiams. Tiksliai negaliu pasakyti, kurios agentūros yra neskaidrios, nes gal nebūtų korektiška tą daryti. Ar atsakiau jūsų klausimą? Bet iš principo tik tiek ir galiu pasakyti. Dabar dėl to, ko, ko galėtumėme pasimokyti, man atrodo, kad aišku, daug dėmesio reikia skirti agentūrų politiniai atskaitomybei prieš parlamentą, parlamento įtraukimą, bet reikia ieškoti ir kitų atskaitomybės formų. Mano manimu, tai buvo pagrindinis pagrindinė mano išsakyta mintis, kad egzistuoja ir kitų horizontaliųjų atskaitomybės elementų. Tokiu būdu agentūros labiau atskaitingos būtų klientų visuomenės akise. Elksenos kodeksas būtų viena tokių veiksmingų priemonių. Dėl atskaitomybės sistemos ir Europos sąjungoje nėra tos ministerinės atsakomybė, atskaitomybės agentūroms, žinybinės atskaitomybės. Ir gal tas modelis, kuris labiausiai tiktų ES, yra daugia disciplininis modelis, kai yra kelios institucijos, kurios yra atsakingos už agentūras ir turėtumėme to modelio laikytis, nes tai geriausiai atspindi ES esybę. Jeigu tos tradicijos laikysimės, tuomet turime aiškės atskaitomybės, prisk atsakomybės priskirti kiekvienai institucijai. Ačiū. Mr. Danset, please. Panas Danset. Detaliau grįšiu prie skaidrumo ir interesų konflikto klausimų. Mano agentūra yra viena iš keturių agentūrų, kuri buvo tikrinta audito rūmų. Mūsų agentūra gan jauna, veikia ketverius su pusę metų. Na ir pirma politika buvo ir, ir buvo interesų konflikto sprendimo politiką. Taigi egzistuoja konkrečios taisyklės ir mes pripažinome, kad pažangos pasiekėme, patobulinome šiek tiek ir deklaracijų taisyklės, etikos komitetą įsteigėme kuris spręs galimas problemas, taip pat kuriame Elksenos kodeksą, taip pat kodeksą ak, pagal kurį būtų galima spręsti konfliktus profesionaliai. Taigi imamės papildomų pastangų, kad e, išvengtumėme problemų. Kol kas tų problemų ir nebuvo. Bet vis tiek tam skiriame nemažai savo laiko. dėl agentūrų įvardyjimo, tų, kurios neveikia efektyviai. Aš manau, parlamentas neturėtų dirbti žiniasklaidai, nes žiniasklaidai rūpi tik tai blogos istorijos. Niekuomet nėra rašoma apie gerai dirbančias agentūras. Tai jų nedomina, nedomina tos agentūros, uh, domina tik tos, kur kilo problemų, kažkas turėjo atsistatydinti, kur buvo pažįstos taisyklės. Taigi aš norėčiau, kad jūs įvardintumėte ir trūkumus, bet taip pat pripažintumėte ir gerai atliekamą agentūrų darbą, nes juk to mes ir siekiame. Dėl taisyklių supaprastinimo aš siūliau parengti pasiūlymus, kaip praktikoje būtų galima supaprastinti nedidelių organizacijų darbą. Yra tūkstančiai taisyklių, kurias galėtumėme peržiūrėti ir surasti būdų, kaip supaprastinti būtų galima ir finansinį, ir personalo reglamentą. Šiandien buvo pateikta pavyzdžių, šiandien gal neimsime jų vardinti, Bet puiku būtų, jeigu trys institucijos kartu su agentūromis parengtų supaprastinimo pasiūlymus ir tai leistų sutaupyti kaštus ir būtų efektyviai naudojamos lėšos. Aš 500 personalo narių pasamdžiau savo agentūrai ir mes daug ekspertų pritraukėme į savo agentūrą, viskas veikia kaip ir sėkmingai, bet problema yra ta, kad tai procedūros yra labai ilgos. Procedūros užtrunka gan ilgai ir vienas dalykų, kurį norėčiau paminėti ir kuris yra labai svarbus, būtent reikalavimas mokėti trečiąją kalbą, kad gautum aukštesnę kategoriją mūsų mokslininkai dirba anglų kalba, dalykai yra sudėtingi ir reikalavimas dar išmokti trečią kalbą iš principo at, atbaido mūsų ekspertus, nes mes negalime siūlyti jiems aukštesnių kategorijų. Jie dirbo labai daug ir tikrai nėra jokios būtinybės mokytis tos trečios kalbos. Na, kitais atvejais galbūt yra kitaip, administratoriai, juristai, teisininkai gali mokėtis trečios kalbos, bet aukščiausio lygio ekspertai, jeigu iš jūs bus reikalaujama trečios kalbos prieš kategorijos didinimą, tuomet tie ekspertai tiesiog pabėgs. Ir štai tokią kainą sumokame už tai, kad taikome bendrą taisyklę visiems. Mr. Ačiū, ponas Montalvo. Ačiū, noriu grįžti prie ponos Jansen klausimo. Pirmiausia, trumpa pastaba. Jūs sakėte, kad jūs girdėjote. Tačiau aš Tikiuosi, kad ir po keturių metų mes galėsime grįžti prie to paties klausimo. Jei palyginu savo santoką, turiu pasakyti, kad kyla problemų todėl, kad e, kažkada nebuvo iškeltos problemos ir bandyta ieškoti sprendimų. Aišku, daugelį dalykų galima tobulinti, tačiau uh, jei penkias minutės privalau pasisakyti kažkurio klausimu, kurio aš net nežinau, nes kažkas vyko prieš metus ar dešimt metų, na, nežinau. Grįžtant prie to palyginimo e, su santoka, aš tikiuosi, kad e, pavyks tobulėti dėl įdarbinimo. Trys dalykai. Pirmiausia, uh, ką aš galiu įdarbinti, ar, ar gaunu tuos žmonės, kurių reikia. E, finansiniam sektoriu reikalingi specialistai ir mano srityje, e, pavyzdžiui, e, sandorių specialistai kainuoja ištisus turtus. Dabar jungtinėje karalystėje 15 15 metų darbo patirtį turintis žmogus prašo 20-30 tūkstančių svarų sterlingų e, metinio atlyginimo. Aišku, tai yra sudėtinga. Tikriausiai žinote, kad mes turime tam tikrus planus, tam tikras kategorijas. Šis planas yra tvirtinamas komisijos. Ir į mus kreipiamasi, e, prašant numatyti, kiek ekspertų mums reikia. Mums reikia skirtingų ekspertų. Du klausimai. Pirma, e, remdamiesi savo iniciatyvą, kaip manote, kam, ką sudėtingiau įdarbinti AD1, AD4, AD12 ar AD6? Man tikrai sudėtinga rasti vyresniuosius ekspertus, nes lyginant tai, ką aš siūlau ir ko ieško, iš ties tampa sudėtinga. Tuo tarpu man reikia abiejų kategorijų, nes reikia išlaikyti tam tikrą lygsvarą. Antras dalykas po personalo plano, kuris numatomas trims metams, po to jis baigėsi, tai personalo reglamente numatoma, kad reikia įdarbinti nedaugiau kaip 20 procentų visų darbuotojų, kurie dirbtų kaip ekspertai. To principo laikomasi e, komisijoje įdarbinant e, tam tikrus žmonės tam tikrose kategorijose. Tuo tarpu mano agentūra įsteigta 2011 metais. 2014 metais aš tik 80 procentų visų jaunų pareigūnų galėsiu įdarbinti, o 20 procentų e, ekspertų arba aukštos kategorijos e, darbuotojų galėsiu įdarbinti, ar tai protinga, ne. Aš čia esu e, tam, kad rašau tam tikrus atsakymus, o nekvesenuočiau esamą situaciją. Padėkite man surasti tuos atsakymus. Prieš perdodamas žodį komisijos nariui noriu paklausti, ar tarybos atstovas norėtų sureaguoti? Ne? E, Auditorumo atstovas? Taip. Prašau. Noriu tik pasakyti, kad šiandien išreikštos pozicijos e, patvirtina ir mano patirtį, lankantis įvairiose agentūrose. Ponas Montalvo ir ponas Dancetas kalbėjo apie tos pačius dalykus. Aš manau, kad agentūros kartu su audito rūmais turi ieškoti kitokių veiklos galimybių, kad galėtume taupyti ir nepaisant to žengtume į priekį. Ačiū. E, jūsų paprastas metodas yra sveikintinas, tikimės, kad pagerės situacija. O dabar ponai komisijos nariai žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti už įvairius e, požiūrius ir nuomonės, kurias čia išgirdome. E, ponas Ošy paminėjo kad tai, ką pasakė dviejų agentūrų direktoriai, dažnai e, girdima ir iš kitų agentūrų pusės. E, aš turiu pasakyti, kad čia susidurime su e, super specifiškumo e, problema. E, visos agentūros kalba apie savo e, E, specifiškumą ypatingai jį sureikšmina. O kalbame apie bendrus pinigus, apie bendras išlaidas, tai e, reikalauja e, atitinkamos priežiūros, atitinkamos skaidrumo ir taip toliau. Ir šia prasme mes tikrai skiriamės nuo privataus sektoriaus. Taigi turime gerbti priežiūros taisyklės, tinkamą finansų valdymo taisyklės ieškodami, kaip įveikti įvairiausias kliūtis, e, siekiant mums veiksmingumo ir geresnių e, agentūrų veiklos rezultatų. Tuo pat metu mes neturime išsiskirstyti po šio posėdžio, neišreiškę savo įvertinimo E, ir neišreiškia savo pasitenkinimo tuo, ką agentūros atlieka. Mums agentūrų reikia, reikia e, jų veiklos įgyvendinti ES politiką, bet žinoma, mes turime e, kalbėti apie agentūrų veiklos veiksmingumą, apie tai, kaip padėti agentūroms pagerinti salgas, kuriomis jos veikia, kad jų veiklos rezultatai būtų kuo veiksmingesni. Na ir žinoma, dėl, e, būtent dėl to mes taip labai akcentuojame a, e, analitinį e, pasirengimą, rengiant mūsų bendrą dokumentą dėl agentūrų veiklos. Kokia yra dabartinė padėtis, kokios yra silpnosios vietos ir kaip mes galime parengti bendrą požiūrį, kuris patobulintų e, mūsų bendradarbiavimą su agentūromis, kurios jau veikia. E, pirmiausia, e, klausimai susiję su personalo rengimu, prieimimo politika viešaisiais pirkimais. Visų pirma, jau dabar galime pasinaudoti, pasinaudoti susitarimais dėl paslaugų teikimo su komisija, nes mes e, galvojame, sudarinėdami e, pagrindų e, susitarimus, pavyzdžiui, pirkimų srityje galvojame ir apie agentūras girdėjome iš direktorių kalbant apie kasmetinį, kasmetinių planų nustatymą, iš tikrųjų kila problemų ir todėl mes, mes pasisakėme už daugiamečius planus. E, jeigu mums pavyks e, pasiekti to ES e, lygmenių, tai be abejo tai yra įmanoma padaryti ir agentūrų lygmenių. Ir tai iš tikrųjų padės geriau veikti ateityje. Kalbant apie personalą, apie agentūrų turimus darbuotojus. Tai, tai, tai problema, kuri, man regis, neišnyks e, e artimiausioje ateityje ir Europos parlamentas ir taryba jau e, pradės tai svarstyti, pradedant gruodžio mėnesį. Ir e, ta diskusija tęsis ir per ateinantį semestrą ir kitus, kitus metus. Kokios turėtų būti algos e, ir ar galėsime mes tokius pinigus mokėti. Taip, mums reikia geriausių specialistų, bet ar galėsime mokėti žmonėms, kurie bus įdarbinti A, D13 ar 14 kategorijose. Taigi turime galvoti, kaip valdyti personalo politiką, kaip galėtume e, ieškoti išeičių mokymuose, e, pritraukdami ekspertus taip, kad, taip, kaip mes darome ir e, komisijoje, nes jeigu e, komisija nulatos e, priminėtų žmonės tik tai AD5 kategorijoje, tai nebūtų pakankamai lankstus požiūris. Dabar ką turėtume nuveikti toliau, gerindami sąlygas bendradarbiavimui su agentūromis. Čia ir mes pasisakome už tolesnį supaprastinimą. Daug buvo kartų e, daroma nuoroda į komisijos taisyklės, į darbo e, tvarkos taisyklės, kurios yra taikomos didelėms institucijoms, bet reikalas tas, kad tos taisyklės turėtų būti taikomas e, pagal analogiją, taigi yra lankstumo E, taikant e, jas vietose, jeigu eina kalba apie kažkokius drausmės komitetus ar kitokius komitetus, tai galima galbūt apjungti kelių agentūrų e, pajėgas. Ir siekdami veiksmingumo mes iš tikrųjų pažiūrėsime, kokias kitas veiklos rytis galėtume atlikti drauge, kad galėtume veiksmingiau veikti ateityje. Kaip pamatysite mūsų pasiūlymuose dėl darbo tvarkos taisyklių, mes siūlome e, įkurti agentūrose naują laikinųjų e, darbuotojų kategoriją. E, tokiu būdu atsirastų geresnės e, perspektyvos e, karjerai, jie galėtų judėti iš vienos agentūros į kitą ir tai e, E, suteiktų tam tikro e, agentūrų darbuotojų stabilumo e, pojūtį, galima būtų pritraukti geresnės kvalifikacijas darbuotojų darbai agentūrose ir tai taip pat, ko gero, būtų priimtina ir agentūrose dirbantiems žmonėms, nes iš jų girdime nemažai skundų šią temą. Taip pat visiškai aišku, kad e, e, per pastarosius porą metų mes darėme viską, kuo geriau e, išanalizuodami situaciją ir rengdami pasiūlymus. Tad ateityje mums prireiks politinės valios geresniam bendradarbiavimui tarp institucijų ir agentūrų. Ir atviro požiūrio į tai, kaip e, tarptautinės, e, tarp institucinės darbo grupės e, išvadas pritaikyti praktikoje. Dėkoju. Dabar, jeigu kartais pranešėjas norėtų, aš galėčiau jam suteikti žodį baigiamosiams pastaboms. Prašau. Ačiū. Norėjau pasisakyti šiek tiek anksčiau dar prieš komisarą prieš jo pasisakymą. Na tai dabar vis tiek pabandysiu pakomentuoti tas diskusijas ir bandysiu nekartoti to, kas jau buvo pasakyta. Man atrodo, kad įvyko labai naudingos diskusijos e, šiandieną. Buvo labai įdomu išklausyti įvairių institucijų nuomonės. Mes norime kad būtų suderintos mūsų nuomonės. Visi sutarė, kad reikalinga daugiau skaidrum, reikalingas didesnis skaidrumas, efektyvumas ir atskaitomybė. Na ir yra dar vienas dalykas, dėl ko pritariu komisarui. Įvairios agentūros dirba įvairiose vietose, su skirtingomis struktūromis. Tačiau, nepaisant tų skirtingų formulių, vis tiek reikalinga kažkaip suderinti tuos kriterijus, kurie būtų taikomi visoms agentūroms, kad nesigautų toks mišinys Taigi reikalinga tas taisyklės kažkiek derinti. Taigi aš tik dar norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė, komisijai, auditorumams, tarybai, kolegijai ponė Jensen ir taip pat e, kitiems kolegoms už labai įdomius pasisakymus, nuomonės, e, kurias jie išsakė. Taip pat dėkoju ir svečiams. Ačiū. Ačiū. Kiek suprantu, baigiame labai įdomų posėdį. Prisimenu, kai rengiau pranešimą 2004 metų biudžet, biudžetui, tai buvo plėtros metai, administracinių komisijos kaštai išaugo 0,8 procentais dėl plėtros, o agentūrų biudžetai išaugo 4,3 procentais, nes kiekvienai agentūrai reikėjo savo vertimo tarnybos ir panašiai. Taigi turime pažiūrėti, kaip būtų galima lėšas panaudoti, kuo galima vertingiau. Dėl vykdomųjų agentūrų 2004 metais buvo pasirašytas tarp institucinis sustarimas, kur aiškiai buvo teigiama, kad vykdomosios agentūros yra įkūriamos ribotam laikui programai gyvendinti šešeriems, septyneriems metams. Dauguma vykdomųjų agentūrų vis dar egzistuoja. Taigi turime panalizuoti situaciją. Norėčiau visiems padėkoti, kurie dalyvavo diskusijose. Diskusijos buvo labai naudingos. Na, gal susitiksime dar kartą. Ačiū. Sorry, I have to announce that the next meeting is coming. Kitas posėdis įvyks 23 lapkričio trečiadienį. Vyks klausimai apie dabar dirbančius audito rūmų narius ir būsimus audito rūmų narius. Ačiū.